Bonjour à tout le monde. Labą dieną visiems. Pradėsime mūsų komiteto posėdį, patvirtinsime pirmiausia darbo tvarkę. E, aš norėčiau paprašyti e, jūsų leisti man padaryti du nedidelius pakeitimus darbo tvarkėje. Pone Štrifler ir pon, paprašau, jeigu ponas Preda sutiktų, reikėtų sukeisti jų dokumentų nagrinėjimą ir paskui pradėsime nagrinėti pirmąjį svarbų darbus klausimą nuo ponios Štrifler klausimo, kalbėsime apie FLECT susitarimą, o paskui e, ponės Argentinį pateiks savo du nuomonės e, projektus, o paskui 16.25 pereisime prie pono Preda klausimo dėl žvejybos sustarimų su Maroku. Pone Kretų be kita ko prašo, kad e, jos nuomonės projektas būtų nagrinėjamas e, lapkričio 4 ir 5 dienomis būtų kalbama apie seksualinį išnaudojimą ir prostituciją. E, nagrinėjimas būtų atidėtas. E, taigi, balsuosime dėl pono Predos pranešimo dėl Europos investicijų banko šiek tiek vėliau šią popietę. Tuo būdu pono Gustafsono pranešimas bus aptariamas 17 val. Ar yra prieštaravimų dėl siūlomos darbo atvarkės su tokiais pakeitimais? Jeigu ne, tai tuomet laikysime darbo atvarkę patvirtintą. Jūs gavote mūsų posėdžio, kuris vyko rugsėjo 16-17 dienomis protokolus. Jeigu turite pastabų, turėtumėte pasakyti ją sekretoriatui iki mūsų šios dienos posėdžio pabaigos. Priešingų atvejų e, protokolas bus patvirtinas toks, koks jis yra dabar. Jūs taip pat gavote savo dokumento aplankose rekomendacijas, e, kurios buvo priimta ir informacija prie sprendimus ir taip pat e, iš koordinatorių posėdžio, kuris įvyko spalio 10 dieną. Jeigu turite pastabų, taip pat prašytume pateikti jas sekretoriatui iki posėdžio pabaigos, priešingų atvejų tie rezultatai ir sprendimai bus patvirtinti tokie, kaip jie figuruoja dabar. Taip pat turiu vieną pranešimą. Dalyvavau e, seminare šią savaitę e, E, biblioteka be sienų, taip vadinasi, ta nevyriausybinė organizacija, kuri rengia e, šį seminarą, Patrick Bale vadovauja šiai organizacijai, ji bando kultūrą įtraukti į humanitarinės pagalbos projektus. Ši nevyriausybinė organizacija e, dirbo Haityje jau praėjus keletui dienų po katastrofos, nes ten buvo E, jaučiamas poreikis knygoms ir žaidimams, kad būti užimti, kad suaugusieji taip pat galėtų turėti veiklos. Tai buvo puikiai priimta iniciatyva. Mes atlikome tyrimą, norėdami pamatyti, kokią vietą kultūra užima humanitarinės pagalbos teikime. Mes matėme, kad nėra jokių specifinių rekomendacijų išskyrus atskiras biudžeto eilutės šiems poreikiams padengti. Ir aš manau, kad jeigu uh, E, pažiūrėtume iš arčiau, pamatytume, kad humanitarinės pagalbos e, teikimo laikotarpis yra šeši mėnesiai, tačiau žmonės perkelti kitur į pabėgėlių stovyklas, iš, išgelbėtų stovyklas e, praleidžia daug laiko. Ir labai svarbu yra įtraukti švietimą ir kultūrą į šios projektus, nes tai gali būti tas kelias, kurį dar reikėtų ištirti, įvertinti Norėjau pasiūlyti jums ir tada dar pasiūlysiu ir koordinatorių posėdį surenkti pasikeitimą nuomonėmis su ta nevyriausybinė organizacija Biblioteka be sienų, nes man atrodo, tai yra puikia iniciatyva, daug žadanti iniciatyva ir tai nėra daug kainuojantis projektas, lyginant su tuo, kiek naudos atneša ši iniciatyva perkeltiems žmonėms. E, komitetas galbūt irgi turėtų kažkokių siūlymų. Ko Europos komisija, tai tiksliau, ne, Europos komisija neturi jokių pastabų. Katrina Metepengin kalbėjo Europos komisijos vardu. Negavome jokių klausimų, kuriuos turime pateikti komisijai šios dienos posėdėje. Tad dabar perėsime prie pasikeitimo nuomonėmis Dėl ponio Štifler pranešimo bus kalbama apie reglamento pakeitimą. E, reglamento 2173 pakeitimas 2005 metų dėl flekt licencijavimo schemos medienos importų į Europos bendryje sukūrimo. Kalbėsime apie dalinį šio reglamento keitimą. Tai yra nuomonės projektas INTA komitetui kuris e, yra kompetentingas šiuo klausimu iš esmės. Nenorima yra tai keisti flekt režimo iš esmės, bet norima e, priderinti e, prie naujų taisyklių, nes kalbame čia apie naujus deleguotusius aktus ir vykdomuosius aktus. Pone Štrifler, žodis jums, pristatykite savo nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, šis uh, siūlymas turi tikslą suderinti komitologijos e, posėdžių metu primtas nuostatas e, flekt srityje. E, kaip sakė mūsų pirmininkė Eve Žulį, 2005 metų reglamentas numato leidimų režimą flekt srityje, kad būtų galima sėkmingai kovoti su nelegaliu miškų eksploatavimu ir su tuo susijusia prekyba. Komiteto siūlymas neturi tikslo pakeisti flekt režimą patį, bet norima yra komitologijos nuostatas pritaikyti prie Lisabonos sutarties, kur kalbama apie ES veikimą. E, komisija turi galimybę priimti vykdomuosius aktus ir deleguotosius aktus. E, vykdomieji aktai bus priimti e, po tyrimo procedūros, kad būtų galima vertinti egzistuojančius mechanizmus ir e, kad būtų galima e, užtikrinti, kad medienos e, patenkusios į mūsų, į mūsų Europos Sąjungą, kad, medien, kad būtų užtikrintas atsekomumas tos medienos, kuri patenka pas mus ir kad būtų galima priderinti tas naujas nuostatas prie galiojančių taisyklių. Pirmiausia, delegavimo e, laikotarpis turėtų būti apribotas, numatant penkių metų laikotarpį, jis turėtų būti pratesiamas reikalų esant tokiam pačiam laikotarpiu. Antro pakeitimo tikslas yra dviem mėnesiais prailginti Europos parlamentui numatytą laikotarpį pastaboms pateikti, jeigu, pati, jeigu įgyventinimo teisės aktuose yra numatyta kokiu nors dalykų keliančių Europos parlamentų pastabų. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis kolegai Kortes Lastra. Prašau. Gracias, Ačiū, porne pirmininkė, norėčiau padėkoti už ponios Trifler darbą. Iš tiesų darbas buvo atliktas puikiai, labai daug technikas, techniškas darbas ir norėčiau pasakyti pranešėjai, kad mano frakcija ją remia. Faktiškai viską kartoju. E, jau kartoju karto ir dar kartą pasakiau, pasakysiu poniai Trifler, kad tai yra labai sudėtingas techniškas darbas ir tikrai galite tikėtis, kad mūsų politinė frakcija pra, parems jūs e, e, bioįvairovės e, griovimas įvairiose Europos, įvairiose pasaulios zonoje turi labai didžiulį neigiamą ekonominį ir socialinį poveikį. Taip pat mes siūlome besivystančiom šalims, šalims į, įvairius būdus, kaip priimti įvairius pri, e, pakeitimus, e, kad galima būtų apsaugoti mūsų aplinkosaugą ateityje. Ačiū žodis komisijai, kurią, kuriai atstovauja ponas John Basil. Aussi, il y a Taip pat mano sąraše yra kalbėtojų Sveta Tanasova. Uh, John Basil. Ačiū, pirmininkė. Aš esu Katrin Tvirni iš e, aplinkos e, generalinio direktorato. Aš turiu du komentarus pateikti dėl šios, šio nuomonės projekto. Turint galvoje apie tylių pritarimų pratesimą, komisija paprastai linkusi nenumatyti trukmės deleguotų arba gyventinimo aktų, turint galvoje, kad taryba ir Europos fondas gali bet kuriuo, kuriuo metu atšaukti mūsų įgaliojimus. Pratesimo tylių pritarimų laikotarpis dėl to nėra reglamentojamas. Antra e, pastaba dėl formulės dublis 4. Buvo priimtas bendras supratimas tarp, susitarimas tarp Europos parlamento tarybos ir komisijos ir buvo susitarta, kad iš principo mes laikysimės du plus du formulės ir tai bus daroma kiekvienu atskiru atveju. Ir flek kontekste mes turime šalis partnerės, kurios laukia, kol mes priimsime sprendimus ir ten mes teikdėme pirmimbę formuliai 2 plus 2. Ačiū. Madame Stifler, vous avez la parole. Kolegė Štifler, jums pabaigo žodis. Aš pasižymėjau jūsų pasiūlymus, pasižiūrėsiu, panagrinėsiu, bet man atrodė, kad tai, ką siūlau, yra logiškiau. Na, pagyvensim, pamatysim. Pirmininkė, labai ačiū. Dabar pereikime prie nuomonės projektų metu trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimas į sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūros, kuriams remiamos dėrybos dėl sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Pranešėja ponės Argentinė. Tai yra e, nuomonė inta komitetui, kuris yra kompetentingas šiuo klausimu. Žodis jums, ponė Sargentinė. Tai buvo greičiau negu aš maniau, bet aš dar reaguoju į savo vardą pavardę. Ačiū pirmininkė. Europos komisijos pasiūlymas Tarptautinės priekybos komitetui dėl abipusiškumo procedūros taikymo viešuosiuose pirkimuose. Apie tai aš noriu kalbėti. Užuot teikiant pakeitimus šiam teisėkuros pasiūlymui, aš siūlau šiam komitetui pateikti rekomendaciją atgal nusiųsti šį pasiūlymą Europos komisijai. Priežastis yra tokia, pateiksiu argumentus. Viešiai pirkimai patys savaime nėra priekyba. Tai yra būdas vyriausybėms padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms vykdyti verslą. Taip, paban, paban, pabandysiu tai pateikti. Ir pasiūlymas, kurį pateikė komisija, jis jau svarstamas ne vieną mėnesį ir parlamentas suabejojo, ar šis komisijos pateiktas pasiūlymas turėtų būti svarstomas, ar reikėtų pasiūlyti komisijai jį atsimti. Siūloma atverti viešųjų pirkimų rinkas Kinijoje ir Indijoje. Tačiau tuomet tai reikštų atverti tas viešųjų pirkimų rinkas visose besivystančiose šalise išskyrus mažiausiai išvystysios šalis. Reiškia, visos besivystančios šalis turėtų leisti Europos, mm, įsileisti ES įmonės į savo viešųjų pirkimų rinkas. Aš manau, kad tai nėra gera, geras pasiūlymas. Remiantis PPO pasiūlymų, čia reiktų remtis PPO vyriausybinių viešųjų pirmųjų susitarimų. Besivystančios šalis nėra pasirašiusios šio e, vyriausybinio viešųjų pirkimų susitarimų ir buvo papildomas vienas tik parašas, tai Armenija pasirašė PPO vyriausybinių, vyriausybinį viešųjų pirkimų susitarimą. Ir iš tiesų tipiška situacija yra tokio, kad beveik visos besivystančios šalis nepasirašė PPO vyriausybinio viešųjų pirkimų susitarimo. Taip pat konkurse dalyvaujančios įmonės, kurios norėtų dalyvauti besivystančių šalių viešųjų priekimų rinkose. Čia iškyla rizika, kad bus teikiama labai mažai pagalbos. Mažai pagalbos besivystančioms šalims. Dažnai ES pagalba besivystančiom šalim yra teikiama per įmonės ir kartais ta pagalba yra labai apribojama arba nutraukima. Aš suprantu Europos komisijos norą atverti Kinijos viešųjų pirkimų rinkas. Dėl to man nekyla problemų. Tačiau šalutinis poveikis man kelia problemų. Ir tas argumentavimas, kad čia remiamasi abipusiškumo principų, vėlgi tuo aš suabejočiau. Jeigu vertintume viešuosius pirmikimus Europos Sąjungoje ir užsienio įmonių skaičių, kurios patenka į Europos Sąjungos viešų pirkimų rinkas, tai tikrai tas skaičius tokių užsienio įmonių yra labai ribotas. Čia daugiau kalbama apie viešuosius pirkimus tarp valstybių narių Ir idėja, kad užsienio bendrovės galėtų patekti į mūsų viešųjų pirkimų rinkas, kaip čia aš galėčiau geriau pasakyti, tai yra tik tai teorinė idėja, tačiau praktiškai jinai nėra įgyvendinama, jinai nefunkcionuotų. Todėl čia nekalbama apie abipusiškumą, nes praktiškai nėra užsienio bendrovių mūsų rinkoje. Dėl to nemanau, kodėl reikėtų atverti tas rinkas ir kodėl reikėtų besi, besivystančioms šalims apsaugoti savo rinkas, savo uh, mažas ir vidas įmonės ir skelbti konkursus, kuriuose galėtų vietos įmonės dalyvauti. Dar kartą pakartosiu. Tai nėra teisės aktas, kuris atitiktų mūsų mąstymą, mūsų mintis, nemanau, kad užtikrintų sanglodą vystimosi sritę, dėl to pritam Inte komitetui pasiūlyti išsiųsti atgal šį pasiūlymą Europos komisijai, kad jinai jį peržiūrėtų. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkoju. Kolega Kortės Lastra, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Turėčiau pasakyti, kad mes nežiūrim labai entuziastingai šio pobūdžio teisės aktus. Mes manome, kad reglamentas gali turėti ir teigiamą poveikį, tačiau jis turėtų būti pakeistas. Ir norėčiau minėti tris dalykus, ką reikėtų keisti. Pirmiausia, reikėtų atsisakyti to pavadinimo mažiausiai išvyščiusios šalis. Reikėtų iš karto minėti SPG plus šalis. Paskui E, abipusiškumo principas. Reikėtų atsižvelgti į simetriją, kuri egzistuoja tarp besistančių šalių viena vertus ir kitos apie Europos Sąjungos. Ir trečias dalykas, kurį reikėtų pagerinti, reikėtų įtraukti aplinkosaugos ir socialinę dimensiją į dokumentą. Tai štai, tokias mintis mes norėtume čia pareikšti. Mes matome, kad jūs būtų naudingos tam pranešimui. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Žodis suteikiamas Europos komisijos atstovams Nils Šister ir ponas Anders Jesens iš Europos komisijos. Tars žodį. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju iš padėktus komentarus. Mes sureaguosime, pabandysime sureaguoti į ponios Argentinė išsakytas pastabas dėl besivystančių šalių traktavimo. Aš bandžiau labai aiškiai išdėstyti šią priemonę dėl mažiausiai išvystysių šalių. Dabartinėme pasiūlyme nepatenka į taikymos rytį šio pasiūlymo mažiausiai išsivyščiusios šalis ir nenumatyta jokia galimybė įtraukti jas kad tai būtų kaip bet koks kitas konkurso dalyvis traktuojamas viešuosiuose konkursuose. Europos parlamente vyko diskusijos, kaip yra suvokiama savoka besivystančių šalių, kaip plačiai suvokiama. Ir čia buvo pasiūlyta išplėsti šią savoką, apimant tam tikras kitas šalių kategorijas. Mes, žinoma, atvirai esame nusiteikę diskutuoti šio klausimu, tačiau kuo daugiau mes leisimės į teisinius klausimus, galės, tuo, tuo daugiau rasime e, įvairių šalių, BRICS šalių, kurios nepatektų į šią kategoriją. Tačiau reikia labai atsargiai vertinti, kad tie potencialūs tikslai šios priemonės e, nebūtų prarasti iš akiračio, kad būtų galima tinkamai naudoti šią priemonę. Ši priemonė skirta neturtingoms besivystančioms šalims Ir tas paleidžiamasis mechanizmas šio priemonės buvo tos šalis, kurios e, yra diskriminuojamos, kurios yra rimtai diskriminuojamos. Galutinė apibrieštis besivystančių šalių dar nėra aiškiai, mes norime dar dirbti prie tos apibriešties, kas yra besivystančios šalis. Tačiau nereikėtų atmesti tų šalių, kurios nepateko į tą pirminį pasiūlymą. Antra pastaba ponios Argentinė dėl galimybės išlaikyti preferencinį traktavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Čia nėra specialių taisyklių ir kiti priekybiniai partneriai yra nustatę taisyklės, specialias taisyklės tokioms įmonėms, ES tokių taisyklių neturi. Ir jeigu būtų ES teisės aktuose tokios priemonės nustatytos, tai galbūt ateitie, o kol kas mes neturime planų keisti mm, teisės aktų nuostatas ir norime palengvinti mažų ir vidutinių įmonių įtraukimą ir atverti papildomų galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms, ypač krizės laikotarpiu, nepriklausomai nuo tų bendrovių, nuo tų įmonių dydžio. Mane šiek tiek nustebino tokia pastaba Nes Europoje mes visada laikėmės tvirtos nuomonės, tokius atidėjimus taikyti mažoms ir dės mm, įmonėms. Kritiškai vertinome kitose šalyse taikoma e, tokią praktiką. Europoje mes turime daug kontraktų per viešuosius pirkimus su, mažoms ir vidutinė, su mažom ir vidutiniam įmonėm. Ir Visada stengiamės, kad tą politiką būtų galima pasiekti iškeltų tikslų. Vystimosi pagalba. Čia norėčiau aiškiai pasakyti, siūloma priemonė nėra susijusi su fondais vystimosi paramai. Jos nepatenka į ES teisės aktus skirtus viešiesiems pirkimams. Todėl čia sąlygos nepasikeis, liks taip, kaip yra iki šiol ir galiausiai dėl atvirumo savokos arba neatvirumo, atverimo arba neatverimo ES rinkų. Vienas dalykas dažnai yra pražiūrimas. Europos parlamentas užsakė tyrimą, išnagrinėti, kiek yra atviros ES rinkos ir nustatė, kad dauguma įmonių, kurios veikia ES per viešųjų pirkimų sistemą, jos veikia per tam tikrus filialus. Ir, ir yra įvertinta, kad ES yra viena labiausiai atvira rinka viešųjų pirkimų srityje pasaulyje, tiek teisinių, tiek faktinių lygių. Kitose šalyse yra naudojamas labai ribotos investavimo schemos ir mūsų įmonės ne visada turi vienodas sąlygas dalyvauti su užsienio filialais. Todėl dėl šių pastabų tiek apsiribosiu. Ir jeigu vien, pagrindinis klausimas kyla, kiek šalių būtų galima įtraukti arba neįtraukti taikymos rytį šios priemonės, Tai mes visuomet buvom pasirengę diskutuoti, tačiau reikia nusatyti tam tikrą ribą. Ir jeigu tokią priemonę patvirtim, reikia aiškiai žinoti, kokiam šalim ją taikysime. Ačiū. Ačiū. Žodis poniai Sargentinė, jį pasakys pabaigos žodį. Indeed. Dėkoju. Mažiausiai išsivisios šalis tikrai nepatenka į pasiūlymą, taip kaip jis pateiktas svarstymui, tai jau pasakiau. Kortas Lastras, mūsų, mano kolega, taip pat ir komisija, aš pastebėjau, kad jos neįtrauktos tos mažiausiai išdidžios šalis. Bet jeigu kalbame apie tą šalis, kurias bandote įtraukti, tai yra BRICS šalis, ypač Kinija, tai apibrieštis, kuri čia naudojama, yra besivystančių šalių apibrieštis pagal EBPO, o Kinija yra vis dar besivystanti šalis. Ar tai yra teisinga, dėl to reikėtų padiskutuoti. Tačiau Kinė vis dar yra besivystanti šalis. Ir jeigu norite numatyti mechanizmą skirtą BRICS šalims, tai taip jas ir vardinkite, o nepateikite tokį pasiūlymą, kur apskritai kalbama vien tik apie besivystančias šalis ir neįtraukiama mažiausiai besivystančių šalių. Tai tiek apie priežasčių. Dėl mažų ir vidutinių įmonių. Aš kalbėjau apie, aš kalbėjau apie mažas ir vidutinės įmonės iš besivystančių šalių. Aš noriu, kad toms įmonėms būtų padedama, kad vyriausybės padėtų toms maž, maž, mažoms ir vidutinėms įmonėms uh, viešuosiuose konkursuose ir kad jos būtų apsaugotos nuo išorinių bendrovių iš kitų šalių ar kitų regionų. Ir dabar pereisiu apie pagrindinės problemos. Mes naudojame viešuosius pirkimus ir kalbam apie abipusiškumą tam, kad galėtume atverti viešų pirkimo rinkas besivystančiose šalise. Nes man atrodo, besivystančiom šalims reikia apsaugoti, vis dar reikia apsaugoti savo rinkas ir ypač viešųjų e, pirkimų rinkas. Nes būtent tose rinkose vyriausybė gali kažką pakeisti ir padėti vietos verslininkams. Paskutinė pastaba, pakartosiu, ką jau sakiau. Besivystančios šalis neveltui nepasirašo PPO vyriausybinio viešųjų pirkimų susitarimo. Joms nepatinka tas susitarimas, nes jos nori turėti galimybę tarti savo žodį savo šalies viešųjų pirkimų rinkose. Kol kas viskas paremta dvišaliai susitarimais, tačiau nereikėtų susilpninti PPO viešųjų pirkimų politikos nereikėtų į šalį atidėti PPO ir nereikėtų versti besivystančiom šalims atverti rinkų mūsų įmonėms. Aš ir toliau laikysiu savo pasiūlymų ir tikiuosi, kad įtikinau savo kolegas. Ačiū. Ačiū. Norėčiau priminti, kad pakeitimų teikimo terminas yra rugsėjo, spalio 15 diena, 17 valanda. Balsuosime dėl ponios Argentinį pranešimo lapkričio 5 dieną. Dabar turime dar vieną ponios Argentinį nuomonės projektą savo darbo tvarkėje. Ten yra kalbama apie tam tikrų didelių bendrovų ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimą. Jūri yra iš esmės kompetentingas komitetas šiuo klausimu, tad suteikiu žodį dar kartą mūsų pranešėjai poniai Argentinį. Prašau. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Čia esu nusiteikus labai pozityviai, stengsiuosi pagerinti gautą pasiūlymą. Buvo ilgus, ilgus metus kalbama apie įmonių skaidrumą, turime direktyvą šiuo klausimu, dar iki vasaros jos balsavome ir laukiame pono Degucht komisaro siūlymų tolesnių šiuo klausimu ir Manome, kad nefinansinės įmonės atskleidimas yra ypatingas svarbus dalykas. Siūlymo sulaukėme, sveikiname jį, na ir iš tikrųjų turime dėti pastangas susijusias su socialiniais standartais, žmogaus teisų standartais ir aplinkosaugos klausimais. Įmonės turėtų imtis joms tenkančio vaidmens ir jų atsakomybė šiais visais aspektais yra labai svarbus dalykas. Taip pat turėtume prisiminti ta tragedija, kuri vyko tekstilės sektoriui Bangladeše. Dar praėjusią savaitę buvo kalbama apie Dakoje, Bangladeše uždaryta dar vieną e, tekstilės gamyklą, kur devyni žmonės žuvo ir daug e, buvo sužeistų. Taigi atsakingas verslas yra labai svarbi savok. E, savoką. Komisija mano, kad įmonės turėtų teikti informaciją savo ataskaitose apie aplinkosaugos socialinius dalykus ir informaciją susijusią su darbuotojais. Taip pat tai turėtų apimti aspektus susijusius su kova su korupcija ir darbuotojų socialinių teisių užtikrinimu. Reikėtų, kad būtų teikama informacija apie įmonės politiką ir, apie mano, ir, ir informacija apie mano minėtus aspektus. Aš pasiūliau vieną kitą pakeitimą E, siūliau pataisyti apibrėžimą, kas yra didelė kompanija. Ji prasideda nuo 50 iki 250 darbuotojų ir aš tą pasiūliau, kad būtų e, šios taisyklės suderintos su reglamentu, kur jau e, yra pasakyta, kas yra didelė įmonė. Būtent 250 darbuotojų, nuo 50 iki 250 darbuotojų turi didelį įmonę, taip yra pasakyta reglamente. Kitas svarbus aspektas, kurį traukiau, yra toks, buvo siekiama užtikrinti, kad įmonės teikia ataskaitas apie visą savo tiekimo grandinę. 15 savo siūlymo straipsnėje pakeitime tiksliau siūlau atsižvelgti jungtinių tautų siūlomas nuostatas, siūlau atsižvelgti į visas ten minimas rizikas Tai reiškia, kad įmonė turi minėti savo, įmo, savo e, veiksnius, kurie kelia riziką visuomeniai, bendruomeniai. Pirmiausia, aišku, reikėtų atsižvelgti į žmogaus teisų padėtį, aplinkos saugos dalykus ir socialinius dalykus. Reik, reikėtų išvengti tokių dalykų, kad įmonė daug kalba, tačiau lieka spragų ir įmonė gali nieko neveikti. 17 pakeitime yra kalbama apie tai, kad įmonė turi teikti informaciją remdamasi rizikos vertinimo nuostatomis ir turi įrodyti, kad jinai daro reikiamus veiksmus situacijai pataisyti. Įmonės turėtų atsižvelgti į EBPO e e, taisyklės taikomas daugia nacionalinėms įmonėms ir taip pat jungtinių tautų dokumentus atitinkamos ryties. Aš norėjau sustiprinti čia esančias nuostatas ir palikti mažiau erdvės tam, kad būtų uh, Galima įmonėms pačioms pasirinkti, apie ką jūs nori teikti ataskaitas ir apie ką ne. Įtraukiau pakeitimą apie įmonių stebėsną. Valstybės narės turi užtikrinti, kad egzistuoja taisyklės e, įmonių nefinansinės e, informacijos teikimui. E, įmonės turi turėti Valstybė turi turėti galimybę pasirinkti juridinės procedūras, jeigu įmonės tenka priversti laikytis taisyklių. Na ir paskutinis dalykas, tačiau nemažiau svarbus, apima ataskaitas e, atskiroms šalims. E, visos e, didelės įmonės turi teikti ataskaitas, taip yra pasakyta pakeitime. Ir tai yra taisyklės susijusių nefinansinės informacijos teikimu. Noriu, ko siekiau šio, žengdama šią nuomonę, trumpai pasakysiu. Darybų pabaigoje dėl skaidrumo ir atskaitomumo e, direktyva, kai buvo aptariama, e, Europos komisaras ponas Barnie sakė, kad jis būtų labai patenkintas, jeigu mes įtrauktume e, tą formuluotę atskaitomybė atskiroms šalims ir kad būtų numatyta visų įmonių atskaitomybė. Ir taip e, buvo nuspręsta po trilogo pabaigos. Mes manome, kad komisaras džiaugtųsi, jeigu būtų ir dabar įtraukta ta nuostata dėl atskirų šalių at, e, atskaitomybės principo. Manau, kad jūri komitetas priims sprendimą, mes turime e, laikytis nuseklios linijos ir aš sakau, kad jeigu mes remtume jūrį komitetą šiuo klausimu, tai padarytume gerą darbą. Dėkoju. Ačiū, kolega Kortes Lastra. Ačiū, pirmininkė. Labai puikiai E, progą pasišnekėti su e, ponės Argentinė, kuri buvo šešinė pranešėja, e, ji dėja negalėjo čia dalyvauti ir paprašė, paprašė manęs, kad padėkočiau poniais Argentinį už pateiktą nuomonę. Ji labai dera su šios frakcijos nuomonė. Ji pritarė Mm, pakeitimui, taip pat e, pilnai pasiūlymų grandiniai, jos įvedimui ir bei, bei didelių e, įmonių ir rizikos apibrėžimui. Tačiau yra dar vienas komentaras, dėl kurio buvo e, šnekėtasi 15 ir 24 pakeitimas, tai yra rizika kur, kuri kyla dėl aplinkosaugos ir dėl žmogaus teisių. Uh, reikėtų čia laikytis atviresnio požiūrio ir reikėtų išlaikyti nuorodą į e, riziką su dideliu poveikiu. Ačiū. <coughs> Merci beaucoup. Ačiū. Ponas Gerens. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti poniais Argentinį už pranešimą. Jis dera su mūsų komiteto valia įtakoti įmonių elgesį, tų įmonių, kurios dirba besivystančiose šalyse. Ponės Argentinį Nebežinau, kuriame pakeitime, e, bet tikslina, kad tai taip pat dera su valia, pasaulio ekonomiką padaryti svaresnę. Tai labai gerai, mes norime pasiūlyti kai kurios pakeitimus, būtent taip mes galime pa, pa, paįtakoti tas šalis, kurio, e, besvystančias šalis, reikalauti iš, vis, iš, iš įmonių kurios dirba užsienyje skaidrumo. Tai yra labai gerai, tačiau reikėtų, kad tose šalyse, kur dirba mūsų įmonės, taip pat būtų atitinkamas skaidrumas. Taigi mūsų komitetas kreipėsi į komisiją ir į išorės veiksmų tarnybą, kad šios išsiaiškintų, ar dėrybose su partneriais neįmanoma šito dalyko nustatyti kaip reikalavimo partneriams, kad tie partneriai prašytų skaidrumo. Tas E, nuoširdumo e, nuoširdumas turėtų būti prašomas užtikrinti ir iš mūsų partnerių pusės. Aš tiesai tikrai nebetikslinsiu apie ką ten tiksliai dabar noriu, e, ką tiksliai turiu galvoje. Afrikoje, Kinijoje yra kai kurios įmonės uh, E, kurios laikosi e, to skaidrumo ir nuoširdumo, tačiau reikėtų, kad taip darytų visos įmonės, e, nes išmesti kai kurias įmonės iš tokios grandinės tikrai ne, ne, negalima, todėl mes norėtumėm paskatinti, kad taip ir būtų. Pirmininkė, ačiū. Ponas Nikola Bernie Abadno komisijos, prašom. Um, ačiū pirmininkai, dėkuoju už pristatytą nuomonę ir komentarus. Komisija balandžio mėnesį parengė pasiūlymą, konkretų pasiūlymą, kuris buvo subalansuotas, plataus užmojo tuo pat metu. Ir tada mes pasirinkome kalbėti apie didžiulės įmonės, apie 500 dydžio darbuotojų, įtraukti jas iš šios priemonės taikymos rytį, norėdami pasiūsti aiškę žinę kad nebus keliami jokie nauji reikalavimai mažoms ar vidutinėms įmonėms. Buvo iškelta taip pat susirūpimo dėl įmonių, kurios patektų į didelių įmonių apibriešti, įmonių, kurių, kuriuose dirba daugiau nei 250 darbuotojų, taip pat apie kompetencijų sritį Ir mes atsižvelgėme jautriai tuos komentarus. Ir šio pasiūlymo visa struktūra ir tikslai, jais siekiama užtikrinti skaidrumą, siekiant geresnių aplinkos sąlygų, e, palankesnės e, aplinkos visuomenės veiklai, užtikrinti ekonomikos augimą Europos Sąjungoje ir Mm, besivystančiose šalise bei trečiosiose šalise. Tai bandėme vertinti poveikį vidaus rinko ir taip pat pademonstravome e, tą mūsų jautrumą išsakytom nuomonėm. E, kai mes pasiūlėme e, įtraukti didžiasias įmonės, kuriuose dirba 500 darbuotojų. Apie 18 tūkstančių įmonių patenka į šią apibriežtį didelių įmonių e, apibriežti, tos įmonės jau yra skaidrios, apie 250 tokių įmonių. Ir kaip jau sakiau, tai yra plataus užmojo pasiūlymas. Kita vertus, jis yra ir subalansuotas, siekiant išvengti bereikalingos naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes norime, kad ta informacija būtų naudinga įmonėms, investuotojams, e, viešuosiams institucijoms, vyriausybei. Taip pat norime užtikrinti lankstumo, kad įmonės galėtų atskleisti, suteikti informaciją, atsižvelgiant į aplinkybės e, tame sektoriu, kuriame dirba tos įmonės. Mes siūlome įvairių tarptautinių, nemažai e, tarptautinių priemonių, kurios jau yra pripažintos kaip naudingos. Ir manome, jog tikrai būtų naudinga užtikrinti tokį lankstumą, kad įmonės galėtų lankščiai skleisti informaciją, kur yra naudinga ir aktuali, kalbant apie jų veiklą. Dar noriu pabrėžti, kad šiuo pasiūlymu mes įvedame reikalavimą atskleisti informaciją valdymo ataskaitos kon kontekste, taip pat ir finansinių pareiškimų, finansinės pažymos e, kontekste ir manome, kad tai yra labai svarbu žingsnis į priekį. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkoju. Dar kartą žodis Penys Argentinė. Pabaigai. Galiu apibendrinti labai trumpai. Vertinu e, socialdemokratų frakcijos paramą ir atsižvelgsiu į kolegos Görins pastabas. Manau, kad e, besivystančios šalis taip pat turi teisę kelti klausimus dėl to, kad veikia įmonės jose. Ir manau, kad nefinansi finansinė informacija turi būti tokia, kuri padėtų ir žurnalistams, ir nevyriausybinėms organizatoriams atlikti tyrimus, kad būtų galima toms organizacijoms turėti prieigą prie duomenų ir kad būtų galima vietoje vykdyti tam tikras kampanijas prireikus. Nefinansinė informacija gali būti labai naudinga politikos sprendimų prieimėjams besivystančiose šalyse. Na ir paskutinis mano komentaras būtų toks. Manau, kad e, įmonės turėtų teikti ataskaitas, turėtų teikti, tiesiog teikia apie tai, kas joms naudinga. Tačiau kartais to nedaro, ko jums tai nenaudinga. Na, ne finansinė e, e, informacija turi būti teikiama taip, kad būtų galima atspindėti tuos dalykus, kurie yra naudingi visuomeniai. E, kokia gali čia iškilti rizika, kaip apibrėžta, kuri gali kilti visuomeniai, prie to dar reikėtų padirbėti, reikėtų taip pat apimti visą įmonių tiekimo grandinę, nes čia gali iškilti daug neiškumų. Prisiminkime Bangladeše tekstilės sektoriaus problemas, tai kelia riziką verslui, tai kelia riziką visuomeniai, tai kaip tas verslas veikia ten. Ir e, Kai dėl apibrėžimo to, kas yra didelė įmonė, aš pasinaudojau tuo apibrėžimu, kuris jau figuruoja ES teisės aktuose. Ir manau, kad būtų puiku, jeigu Europos parlamentas pabandytų veikti nuosekliai ir remtis ankstesniais teisės aktais. Dėkoju. Manau, kad pakeitimų teikimo laikas yra rytoj, ne? Turėčiau patvirtinti, kad teikimų, pakeitimų teikimo laikas yra rytojaus diena 17 valanda. Tai štai. Mūsų kitas darbo tvarkės klausimas yra pono Prėda pranešimas žuvininkystės komitetui, tai yra labai svarbi nuomonė dėl žuvininkystės sustarimo su Maroko karalyste pono priedos nėra. Jis dabar skuba pas mus, tad pasiūlyčiau nepalikti salės. Jis regis dabar yra lifte. Turėtume padaryti dviejų minučių pertrauką, kol jis spės pas mus atbėgti. O paskui dirbsime toliau, kai tik ponas Dan Prėda bus mūsų salėje. Bien, la commission reprend ses travaux. Grįžtame prie darbo. Ponas Danpreda atvyko. Jis mums pateiks savo nuomonę dėl žvejybos sustarimo su Maroko karalystė. Žodis jums, ponė Prėda. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū visiems kolegoms už supratimą. Buvau pasirengęs 16.25 kalbėti ir buvau tuo tarpu kitame posėdėje. Re... Šiandien mes kalbame apie ES ir Marko karalystės protokolą, kur nustatomas dabar galiojančio abiejų šalių žudikystės sektoriaus partnerystės sustarime nustatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas. žvejybos komitetas, žvejybystės komitetas yra atsakingas iš esmės už šio klausimo nagrinėjimą. Nuomonės projekte yra kalbama apie sutarimą, kuris yra svarbus Europos Sąjungai. Tai yra antras pagal svarbą žvejybos sustarimas sudarytas su besivystančia šalimi. Dėl vieno balsavome praėjusią savaitę dėl sustarimo su Mauritanija. Marokas ir ES palaiko privilegijuotus tarpusavio santykius, egzistuoja asociacijos sustarimas ir yra suteiktas ypatingas statusas prieš penkerius metus šiam sustarimui 2008 metais tai buvo padaryta. Šis sustarimas mūsų parlamentui yra labai svarbus, nes jis pakeis kitą teisės aktą, kurį patvirtinti buvo atsisakyta gruodį 2011 metų. E, šis protokolas yra tas dokumentas, dėl kurio dėrėjusi Europos komisija, gavusi 2012 m. vasarį įgaliojimus iš tarybos. Paskui e, buvo dirbama tam, kad būtų atkurti partnerių tarpusavio pasitikėjimą. 2012 lapkritį prasidėjo naujos dėrybos. E, Praėjusiu metu, praėjusį birželį buvo parafuotas šis susitarimas, vėl po diskusijų, kurios nebuvo labai lengvos. Paskui e, dėrybos vyko toliau, buvo dirbta prie labiausiai e, sudėtingų klausimų, buvo kalbama, turi, koks turi būti e, es finansinis įnašas ir taip pat buvo keliami žmogaus teisų klausimai. Norėčiau pasakyti, kad čia mes nekalbam apie tai, kad neva viską nusirašėm nuo anksčiau egzistavusio teksto. Tai yra naujas susitarimas E, buvo atsižvelgta į tą kritiką, kurią suformulavo prieš du metus Europos parlamentas 11 metų gruodį. Norėčiau pasakyti, kad e, pirmiausia, kritikuojami buvo trys dalykai. Pirmiausia, e, kaštų ir naudos santykis buvo laikomas netinkamu. Antra, buvo sakoma, kad protokolas neleidžia užtikrinti išteklių tvarumo. Ir trečia, buvo sakoma, kad protokolas neapima tarptautinės teisės normų, jų netitinka, kadangi nebuvo numatyta, kad vietos bendruomenės galės pasinaudoti socialinę ir ekonominę naudą, kurią galėtų atnešti mūsų aptariamas protokolas. Kaip pažymėta nuomonės projekte, kurį jūs turite, šie trys dalykai buvo reikšmingai pagerinti. Pirmiausia, kai dėl išlaidų ir naudos. Norėčiau pakomentuoti tuos e, tris daugiausia kritikos sulaukusius dalykus. Taigi, kai dėl to pirmo e, kritikos punkto situacija buvo pagerinta, e, žvejybos galimybė buvo padidinta 33 procentais išaugo lyginant su ankstesniu sustarimu, net jeigu ir sumažėjo laivų skaičius, kuriems leidžiama žvejoti Nuo 137 iki 126 buvo sumažintas laivų skaičius. Tačiau buvo 30 procentų leista daugiau sužvejoti žuvies. Nuo 36 iki 30 milijonų eurų sumažėjo įnašas, 10 milijonų buvo prašoma mokėti dėl prieigos prie išteklių. Taigi Europos finansinis įnašas sumažėjo, tačiau buvo pasakyta, kad bus padedama e, kad bus mokama papildomai iš žvejybos įmonių, kurios mokės, mokės 10 milijonų už tai, kad turi prieigą prie resursų. E, Europos Sąjungos pusė to įnašo yra skirta žuvininkystės plėtrai Maroke bus įgyvendinamas planas Haliotis. E, šis e, nuo 3,5-14 milijonų buvo padidintas finansavimo šiam planui. Tai tiesiog nėra e, kažik koks labai didžiulis padidinimas, tačiau tai yra svarbu mūsų komitetui. Kai dėl antro to kritikos punkto Buvo sakoma, kad protokolas neužtikrina išteklių tvarumo. E, tvarumo principas dabar tapo svarbiausia sąlyga, kad būtų galima vystyti numatytą veiklą. Tai yra aiškiai pasakyta protokole ir į kurį irgi buvo papildomas išvelta darybų metu. Taigi šalis rėmėsi moksliniais duomenimis, e, naujaisiais moksliniais duomenimis susijusiais su žvejybos ištekliais ir taip pat buvo atsižvelgama į tai, kaip įvykiai galėtų klausytis pirmaisiais susitarimo galiojimo metais. Buvo sakoma, kad svarbu pasinaudoti visomis žvejybos galimybėmis, kurios buvo numatytos ankstesnėme protokole. Buvo pasakyta, kad bus vykdoma kontrolė tų žu, to, kiek pagauna Europos laivai žuvies. Buvo numatyta renkti bendras komisijas, bend, organizuoti bendras patikras ir taip toliau. Visi tie dalykai yra išdėstyti labai detaliai, daugybė yra punktų dėl to, kaip, kaip ta priežiūra bus vykdoma. Ir jūs paskaitėte tekstą, tą rasite. E, dabar dėl pagalbos vietos bendruomenėms E, dėl gaunamos iš protokolo naudos. Kas galėtų tai įvertinti? Europos e, Sąjungoje Marokas galėtų teikti reguliarias ataskaitas apie tai, kaip yra panaudojamas ES įnašas ir kiek yra padedama e, tam tikroms geografinėms zonoms Maroke. E, tai yra numatyta šeštame sustarimo straipsnė, tai, tai reiškia pasakyta, kad Marokas turi periodiškai teikti detalės ataskaitas apie tai, kaip vietos administracija panaudojo gautus e, išteklius e, iš žvejybos sustarimo ir kaip e, buvo dirbama, kad naudos iš to gautų vietos bendruomenės. Panaši nuostata egzistavo ir ankstesnėme protokole protokolo variante. Pagrindinis skirtumas, lyginant su to, kas buvo anksčiau, yra tas, kad dabar e, siekiama užtikrinti vertinimą trimis lygiais. Pirmiausia, siūloma vertinti projektus, kurie gavo sektorinę pagalbą ir paskui iki protokolų sutarimo pabaigos taip pat prašoma teikti reguliarias ataskaitas. Europos Sąjungai bendrame komitete atstovauja kompetentingas struktūras struktūra ir geografiniu požiūriu bus galima įvertinti, kiek naudos gavo vietos bendruomenės iš šio sustarimo. Manau, kad tai yra svarbi priemonė. E, siūloma progresyviai stiprinti tas priemonės ir siūloma stebėti detaliai, kaip panaudojamos lėšos gautus iš veibos sustarimo. Taip pat yra E, numatytos geresnės galimybės Maroko žvėjams dirbti ES laivuose. E, e, taip pat yra detaliai aprašyta, kokias sąlygas čia reikia gyventinti ir manau, kad čia reikėtų vengti per neįgilų kalbų, kas nori tai sužinoti, galės sužinoti paskaitę susitarimą. Čia nereikėtų per nereik leistis į politiką, tiesiog užtenka žinoti, kad žvėjams yra numatytos geresnės sąlygos, o paskaitę visi galės pamatyti skaičius ir pamatyti, koks tai yra pagerėjimas. Na ir galiausiai žmogaus teisės ir pirmojo protokolo straipsnio įgyvendinimas. Pirmasis straipsnis apima formuluotę, dėl kurios buvo susitarta dėrybos metu. E, jis turėtų būti vertinamas kartu su aštuntuoju straipsniu, kur kalbama apie sustarimo sustabdymą yra aiški sąsaja tarp pirmo straipsnio ir aštunto straipsnio, kur kalbama sutarimo suspendavimą tuo atveju, jeigu iškiltų žmogaus teisų problemų. Manau, kad e, iš tikrųjų pasitaikius žmogaus teisų pažeidimo atvejams e, numatytos vis galimybės protokolą suspenduoti. Taigi dėl visų tų priežasčių manau, kad tai yra puikus protokolas, kuris padės numatyti naują pagrindą E, bendradarbiavimui su Maroku žuvininkystės rytyje. Tai taip pat padės prisidėti prie vietos bendruomenių plėtros, įskaitant ir Maroko pietinę dalį. Tai štai, trumpai tiek norėjau Jums pasakyti apie šį dokumentą. Dėkuoju išdėmesi. Ačiū dabar žodis ponui Neusser. Ačiū, ponė pirmininkė priešingai negu kolega Preda, turiu nemažai kritikos šiam žuvininkystės susitarimui tarp Maroko ir ES. Vandenys į vakarus nuo Saharos yra įtraukti į susitarimą, tačiau su žmonėmis dėl to nebuvo darėtas iš to šalies Taip pat dar trūksta kai kurių sąlygų toje, tame susitarime ir tos sąlygos turi būti įrašytos. Jeigu prisiminsime susitarimą su Grenlandija, tai ten buvo įrašytos žmogaus teisės ir buvo pasakyta, kad jeigu dėl to susitarimo būtų pažydinėjimus žmogaus teisės, tai susitarimas gali būti nutrauktas. Antras straipsnis susitarime numato, su, nu, su Maroku nu, numato visiškai priešingai. Taip reikia laikyti žmogaus teisų pagrindinių vertybių, o e, ir angliškai toje sutartyje parašyta, kad turi įkvėpti išorės ir vidaus politiką. Tai yra paminėta, tačiau nepaminėta jokių sankcijų, kurios grėstų pažeidus žmogaus teisės. Tai komisijos klausiu, kodėl su Grenlandija pasirašytame susitarime žmogaus teisės yra, o Maroko susitarime nėra. Kitas klausimas. Dėl vakarų Saharos e, ir Maroko. Ar čia su vienais ir su kitais pasirašyta, ar tik su vienais? Ir kolegas Ivo galėtų paaiškinti daugiau. Mes kovo mėnesį buvome, turėjome važiuoti į vakarų Saharą, tačiau Maroko atstovai šią kelionę anuliavo, žinome, kad situacija labai pavojinga, bet į vietą mes vis tik buvome nuvažiavę. Kita vertus, nuolatos buvome lydimi saugumo darbuotojų. Vakarų Saharo žmonės nuolatos su mumis bendravo, bet laisvės kaip po tokios vizito metu neturėjome. Dėl to Aš manau, kad šis susitarimas tokioje būklėje, kaip yra dabar priimtas, negali būti. Jeigu pasirašysime tokį susitarimą, kaip yra dabar numatyta, tai tada išės taip, kad nepaisysim nei žmogaus teisių, nei žvejybos taisyklių, o labiausiai iš to pralaimės vietiniai gyventojai. Kitas kalbėtojas kalba be mikrofono. Mesner, vous avez la parole. Pone Mesner. <laughs> Okay, no Neusers Ausführung. Aš visiškai pritariu tam, kas buvo sakyta. Mes Atsisakėme pirmos susitarimo redakcijos dėl to, kad nebuvo pakankamai atsižvelgta į žmogaus teisės ir dėl to, kad vakarų Sahara, Maroko žmonės negali būti laikomi kaip vienas, vienas vienetas. Daugelis dalykų buvo pabrėžta dėl ES žuvininkystės politikos ir panašiai. Ponas Predas sako, kad tobulėti yra kur. Šis pranešimas e, iš dalies priimtinas, nes e, yra nemažai dalykų pataisytų, tačiau dėl žmogaus teisų tai tikrai sutinku, mes tikrai turime būti griežtesni šiuo klausimu ir vystimo politikoje tai turi būti pirmas akcentuotinas dalykas. Mes turime reikalauti, kad žmogaus teisų būtų laikomas ir jeigu jos yra pažydinėjamos, reikia numatyti sankcijas. Manau, kad tai reikia patikslinti ir, kaip sakė ponas Noizer, reikia būti griežtesniems. Vakarų Sahara nepriklauso Marokui. Tai yra tarptautiniai vandenys ir dabar neaišku, Kas gali patekti į tuos vakarų Saharos vandenis, čia jokio iškumo nėra, todėl aš manau, kad dabartinėme susitarime yra įsivėlusi apgailėtina baisi klaida šis pranešimas toks, koks yra dabar priimtas, negali būti. Mes turime jį tobulinti, turime atsižvelgti į žmogaus teisės, šitą aspektą ir žmogaus teisų laikymasi, o taip pat reikėtų patikslinti, kas tai yra vidaus vandenys vidaus Saharoje. Statutas, statusas vidaus Saharos kaip po toks dar neaiškus ir mes negalime nieko tikslinti neturime pakankamai laisvės, aišku labai sunku su tais vidiniais vandenimis, reikia išsiaiškinti, kas ten ir prie ko, ir reikia galų gale viską sutvarkyti su žmogaus teisėmis. Ačiū pirmininkė, norėčiau prisijungti prie to, ką tik pasakė kolegos, ponia Maisner ir ponas Noiser. Aš norėčiau suabejoti tuo, kaip Šis pranešimas mums buvo pristatytas. Buvo kalbama apie pietus. Kas yra pietus? Man atrodo, pietus yra visa tai, kas yra pietus nuo Briuselio. Maroko pietus baigėsi ties Maroko pietinė siena, o ne vakarų Saharoje. Todėl aš manau, kad tokio pabudžio dokumentai neturėtų būti teikiami Europos parlamente, nes mes pažeidžiame tarptautinę teisę. Čia kalbama apie vakarų Saharą ir kalbama apie Maroką. Marokas turi suverenę teisę e, užmėgsti sustarimus, vykdyti priekybą su Europos Sąjunga ir vykdyti verslą. Tačiau Marokas neturi teisės ir mes neturime teisės sudaryti kokį nors susitarimu su Maroku kur būtų kalbama apie, apie vakarus, vakarų Sakaros prekes ar turtą, nes tai nėra e, Marokas ir taškas. Norėčiau šitą pasakyti apie žmogaus teisų straipsnius. Mes nekalbam vien apie vakarų Saharą. Nemažai buvo ataskaitų pateikta, viešai išspausinta, pradant nuo Roberto Kenedžio fondo valstybės departamento kitų tarptautinių nevyriausybinio organizacijų. Ir tose ataskaitose labai aiškiai kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus vakarų Saharoje, bet taip pat ir Maroke. Maroko situacija yra labai bloga žmogaus teisų srityje ir būtina į tai atsižvelgti. Net jeigu turime susitarimus, kuriuose dalyvauja tik tai Marokas, pagal Maroko tarptautinių lygių pripažintas sienas. Tačiau negalime jokių išlygų Marokui daryti dėl žmogaus teisų. Baigdamas pasakysiu, kad šis protokolas yra nepriimtinas. Jis turėtų būti persvarstytas, dėl jo turėtų būti persiderėta, nes jis netitinka mūsų pagrindinių principų ir mūsų įsipareigojimų tarptautiniai teisiai ir žmogaus, tarptautinė teisė ir žmogų, teis, žmogaus teisų laikymusi. Ačiū. Dabar sutikiu. Noriu pasakyti iš tiesų labai stebina, jog vakarų Saharos pavadinimas nefigūruoja pranešime ir man yra nesuprantama, kad ES pasirašo susitarimą, kurio pažeidžiama tarptautinė teisė mes žinome, kad yra didžiulė įtampa vakarų Saharos pasienyje. Ir man, tol kol mes nežinosime, ar marokiečiai paskelbė išskirtinę ekonominę zoną, 27,4 vakarų platumos, tai tol mes negalėtumėm pritarti tokiam susitarimui. Aš norėčiau, kad tai būtų aišku ir aš pati kalbu savo vardu, nes mūsų ekspertė ponė Lavin čia jos nėra, tačiau tai atspindi jos nuomonę ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime įtikinti žvejybos komitetą paprieštarauti šiam susitarimui ir kad mes atmesime šį pasiūlymą plenarės sesijos metu. Tai tiek dabar ponas Deva. Uh, Ačiū pirmininkė. Jeigu e, pasirištum tokį sutrimą, mes pažeitumėm tarptautinę teisę. Jungtinės tautos pripažįsta, kad vakarų, savaitė, kad vakarų Sahara yra pusiau kolonijinė teritorija. Ir jeigu pažvelgtum, kas vyksta vakarų Saharoje, viduje, žmonės gyvena palapinėse, daug, dauguma iš jų yra pastatę sienas, vengdami konfliktų. Situacija yra tikrai siaubinga, pažeidžiama žmogaus teisės ir tai yra kolonijinis klausimas, kolonijinė problema. Mums reikia paremti ir padėti tiem žmonėms, kurie ne, kurių balsas negirdimas, kur, kurių žodis neturi jokio svorio. Turime, o mes to nedarome, mes tarsi vagėme iš jų žuvį, apiplėšinėjame jos. Tai yra tikrai nepateisinama. Mes turime pasakyti komisijai, kad tai yra neprimtina, kad tai reikia persvarstyti. Madame Stifler, vous avez la parole. Oui, juste de... Pane Štrifler, dėkoju. Porą žodžių. Aš toje pačioje frakcijoje kaip ponas Preda. Nesu žuvininkystės specialistė, nes ponas Ponga užsima šiuo klausimu, tačiau yra toks vienas dalykas. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė Kristijanas, nes kalbant apie žmogaus teisės, tai mes esame Europos Sąjunga Ir tikrai labai daug pralošėme šioje srityje, mes tikrai neturime teisės pritarti tam, kas yra siūloma. Nes e, tarptautinės teisės pažeidimai yra tokie pažeidimai, kurie daromi, daromi vis dažniau ir duoti tam, ž, uždegti tam žalę šviesą tam, kad būtų gauta kažkokios ekonominės naudos, tai tikrai negalima, reikia dar peržiūrėti tą dokumentą, negalima taip elgtis jokių būdų, jo labiau su besivystančiomis šalimis. Dabar suteikiu žodį Europos komisijai. Tegul ji apgina neapginamą klausimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai padrasino jūsų žodžiai mane. Uh, Norėčiau padėkoti pranešėjai. Jis labai gerai e, apibendrino šio protokolo turinį. Norėčiau pasakyti, kad tai yra protokolas, nesustarimas. Nesustarimas jau galiojo nuo 2006 metų. E, o čia mes kalbame apie praktinį sustarimo įgyvendinimą tarp Maroko karalystės ir ES žuvininkystės rytyje. Visi tie dalykai, kuriuos minėjo pranešėjas, ačiū ir kitiems be abejo šio komiteto garbėms nariams už komentarus ir klausimus. Taigi viskas, ką sakė ponas pranešėjas, aiškiai pabrėžia, kokie yra skirtumai tarp šio protokolo ir to, kuris buvo atmestas. Jūs galėtumėte suprasti, kad kai susėdom prie stalo su Maroku nuo lapkričio 12 metų, prieš mus gulėjo Europos parlamento rezoliucija jūsų primta rezoliucija. Ir mes taip pat gavome tarybos įgaliojimus. Manau, kad mes e, atsižvelgėme į nuorodas, kurios buvo gautos, kai žvelgėme šio protokolo rezultatus. Ta paminėjo ir ponas pranešėjas. Aš vėl į detalės čia nesileisiu, bet jis paminėjo e, kas buvo pataisyta, buvo atsižvelgta į rezoliucijoje paminėtas problemas. Mes turėjome e, pasiekti didesnės euro, naudos Europos Sąjungai, mes turėjome užtikrinti e, išteklių tvarumą ir moksliškai pagristus veiksmus, tam, kad būtų galima e, žvejoti efektyviau neniokojant išteklių. Buvo minimi taip pat žmogaus teisų klausimai ir nauda, kurią iš susirimo gautų vietos bendruomenės. Visą tai mes labai aiškiai įtraukėme į šį protokolą. Norėčiau pridurti štai, ką manau, kad visi šitie dalykai, kuriuos e, išvardinau, buvo išspręsti. Kai dėl didesnės naudos Europos Sąjungai gavimo dėrybos buvo sunkios, pirmą kartą mūsų pusė diktavo sąlygas ir mes e, Sakėme, kad norime sutvarkyti žvejybos galimybės taip, kad galėtume pasiekti kažko labiau apčiuopiamo mūsų žvėjams, labiau tinkamo naudoti mūsų žvėjams. Mes sakėme, kad nenorėtume mokėti tiek, kiek mokėjome ankstesnio protokolo galiojimo metu. Ta pabrėžė ir pranešėjas. Žvejybos galimybės padidėjo, tačiau sumažėjo laivų skaičius mes jų turėsime mažiau, nes tuo metu visų galimybių neišnaudojome. Tad žvejybos galimybės ir realus žvejybos potencialas iš tikrųjų netinka vienas kito. 17 procentų sumažėjo e, laivų skaičius, kaip buvo pasakyta, 5 procentais padidėjo E, padidėjo sąnaudos. E, bendros žuvininkystės politikos e, nuostatos pernelyg nesikeičia, daugiau naštos teks laivų savininkams. Maroko žvėjai taip pat galės paprašiau dirbti ES laivuose. Ir visi tie dalykai yra ties, kuriuos spręs ir mūsų privatus sektorius tą bus galima padaryti, jeigu šis protokolas įsigalios. Jūs kalbėjote apie techninės sąlygas ir čia mes nekalbėsime apie visas smulkės, smulkiausias detalės. Jų buvo daug pagerinta iš tikrųjų. Buvo numatyta daug priemonių susijusių su kontrolė, su tikrinimu mūsų žvejybos laisvų, e, juose bus mūsų stebėtojai. Mes taip pat e, numatėme ir elektroninę atskaitomybės sistemą ir tuo būdu laivai būtų stebimi kasdien socialinės ir ekonominės perspektyvos atskiruose, e, atskiruose, atskiruose punktuose buvo taip pat sustiprintas. Taip pat buvo uh, numatytos nuostatos susijusios su privalomu žuvies iškrovimu Ir manau, kad iš tikrųjų buvo tos naujai priimtos nuostatos yra žymiai e, geriau užtikrinančios tvarų išteklių naudojimą. Buvo kalbama apie mokslininkų konsultacijas, jų patarimus. Tie patarimai būtų teikiami subregioninių struktūrų, kurie prižiūrėtų regionų žuvų išteklius. Taip pat buvo kalbama apie konsultaciją su Maroko tyrimo institutais Mes minėjome, kad kalbant apie sektorinę pagalbą, daug kas pagerėjo taip pat. E, yra tvarios e, žuvininkystės susitarimas, kuris e, egzistuoja tarp Maroko ir, ir, ir, ir Europos Sąjungos. Ten kalbama apie tai, kad visi Maroko regionai turėtų gauti naudos iš šio susitarimo. Na ir dabar dėl ataskaitų reikalavimų. Ten yra numatyti nauji principai, kurių anksčiau nebuvo. Mes e, dabar padarme viską, kad būtume užtikrinti, kad ta gauta nauda bus tolygiai geografiškai paskirstoma. Jeigu pasižiūrėtumėte į šeštą straipsnį, e, tai pamatytumėte, Marokas turi teisingai paskirstyti tas gautas lėšas. Numatytos, numatyti trys atskaitomybės lygiai, kokios yra struktūros, kas turi stebėti, kaip protokolas yra įgyvendinamas. Tai būtų pirmoji pažangos ataskaita, e, kurią teiktų Marokas, kuriam pritarti turėtume mes. Tai būtų su, su individualiais projektais, o mes galėtume teikti sektorinę pagalbą remiantis tuo, kaip yra įgyvendinami protokole numatyti reikalavimai. Ir mes be abejo tuomet atsižvelgsime, kaip teisingai geografiškai paskirstoma ta nauda. Mes taip pat atsižvelgsime, ar gyvenimas tos nuostatus, dėl kurių susitarta su, mano, su Maroko antrasis lygmuo atskaitomybės, yra toks. Bus parengta ataskaita apie projektų galutinį įgyvendinimą. Tad mes galėsime įvertinti, ar to projekto galutinis tikslas atitinka tai, ką mes buvome suplanavę pradžioje. Na ir galiausiai trečias atskaitomybės lygmuo tai yra bendras, galut, bendra galutinė ataskaita. Ir manau, kad kitos institucijos čia turės galimybę įvertinti, kiek efektyvi buvo sektorinė pagalba. Tai yra labai svarbus dalykai. Tai leis ES institucijoms e, aiškiai matyti, kas vyksta, kokia yra padėtis, kokia socialinė nauda gaunama. E, taip pat bus galima atsižvelgti ir geografinį naudos paskirstimą. Pirmajame straipsnėje yra numatytos labai aiškios nuostatos ir norėčiau pasakyti, kad ten yra numatyti labai rimti dalykai, kurie turi sąsajų su aštuntuoju straipsniu. Yra numatyta teisinė galimybė vienašališkai suspenduoti šį protokolą, jeigu mes, tai yra ES institucijos, aptiks žmogaus teisų pažeidimo atveju. Atsiprašau, ponė pirmininkė, kad kalbėjau kiek ilgai, bet mes dirbome ilgai prie šio dokumento ir matome, kad uh, Mūsų pasiektas rezultatas atitinka tarybos suteiktus įgaliojimus ir mums e, parlamentų duotas gairias. Ačiū, sako pirmininkė. Du kolegos norėtų pateikti komentarus. Žodis kolegai Noiser, prašau. Ja, vielen Dank, Frau äh, Präsidentin. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti keletą konkrečių klausimų, bet pirmiausia išsakysiu pastabą. Pirmiausia, dėl pavartotų žodžių. Man atrodo, nelabai logiška kalbėti apie visus regionus Marokė. Yra Marokas, yra Vakarų Sahara, manau, kad reikėtų čia atitinkamą terminologiją naudoti. Galų gale reikia tokių terminų, kurie aiškiai apibrieštų, ką reiškia teisės, ką reiškia žmogaus teisės, kaip jų laikomasi e, kažkokiam tai regione e, Maroko arba e, vakarų Saharoje. Jūs taip pat kalbėjote apie pokalbį su Polisario dėl įgaliojimų, dėl E, žvejybos susitarimo. Aišku, daly, skirtingi dalykai numatyti su Grenlandija ir su Maroku. Ir kita vertus norėčiau paklausti, ar komisija įvertino žmogaus teisų padėtį. Kom, pirmininkė, ponas Deva. Noriu pasveikinti komisijos atstovą. Jis dėjo pastangų apginti komisijos poziciją, bet aš noriu pateikti klausimą, paprastą klausimą. Jeigu kalbame apie tvarų vystimasi, ar, ar lėšos, kurie skirti Marokui tam, kad padėti vakarų Sahara žmogėms, ar duota tokių lėšų ir koks procentas, kurį gavo marokietis, kiek bus skiriama vakarų Saharos žmonėms, kurie gyvena apgalėtinam sąlygom? Koks procentas tų gautų lėšų bus jiems skirta? Euh, Ar norėtų komisija atsakyti į klausimą? Ačiū, pirmie, kiek galėsi pabandysiu atsakyti. Tikrai ši tema labai daug emocijų kelia, tai yra uh, delikati politinė pras, politinių požiūrių taip pat tema, bet turbūt mes čia ne, neišspręsime problemus. Tai, ką mes siekiame užtikrinti, tai yra atkreipti dėmesį į tuos klausimus, kuriuos iškėlė Europos parlamentas 2011 metais. Ir trauktiniausiai atsakysiu į, į paskutinį klausimą. Norėjome užtikrinti, kad bus geografinis paskirstimas lėšų. Nekalbėsiu apie procentus, bet norėjom užtikrinti tą geografinį paskirsimą lėšų. Pirmam etape, jeigu kažkas išaiškėtų, kas yra nepriimtina, pavyzdžiui, kad marokiečiai visą sektorinę paramą, pavyzdžiui, Tandžė regionai išnaudotamų, tai tuomet mes tam pasipriešintume, sakytume, kad tai yra nepriimtina, netaip ne, ne susidėrėta buvo. Dėl to turėtų būti aiškus geografinis paskirstimas per visus regionus, kurie, kur, apie kuriuos šiuo metu kalbame. Ir tai mes ir darome jungtinėme komitete. Sagaravio atstovai, mes sustrėm su jais keletą kartų ir kalbėjome apie tai. Tai negalima sakyti, kad mes juos ignoravome, bet bendro, tai yra bendros ES politikos vakarų Saharos atžvilgių klausimas ir jūs gal daugiau turite ekspertinių žinių nei mes dėl ES pozicijos ir politinio pareiškimo šio klausimo. O ką mes norime padaryti, tai nustatyti mechanizmą, kuris leistų institucijai imtis priemonių. Pirmininkė, manau, to pakanka. Dabar suteiksiu žodį vėl ponui Prėdą užbaigti. Merci beaucoup, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai neturiu jokių pretenzijų, kad dabar viską baigsiu, kad tos diskusijos bus mano pabaigtos. Manau, kad pozicijos labai aiškios, labai vertinu komisijos vestas dėrybas. Nuširdžiai pasakysiu, kad čia turiu protokolo tekstą, 17 puslapių priedų yra, o gal ir iški daugiau. Dar yra techniniai puslapiai, yra įvairių detalių. Tas detalės reikėtų aptarti, tačiau protokolo detalės nebuvo aptarinėjamos. Taigi, nuoširdžiai pasakysiu, kad esu nusivylęs, nes aš rengiausi jums pristatyti tas labai aiškias ir konkrečias dalis, kas numatoma kokiu klausimu, kokiame straipsnėje protokole. Tačiau protokolas neaptarinėjamas. E, ir manau, kad dabar tokia situacija, kada reikia padaryti labai aišku e, politinį patarimą. Buvo klausimas, kas yra pietus. Taigi patys žinote, kas yra pietus. Marokas e, e, tai, ką jūs vadinate vakarų Sahara, vadina pietų provincijomis. Mes neturime pietų provincijos tokių, tokios savokos, tačiau mes turime tokią savoką kaip geografiniai pietus. Tokia savoka neišnyko. Pastaba salėje, kurios ir tai negirdi, nes mikrofonas neįjungtas. You must use the mic because that translation, huh? So please talk with, with the micro. Uh, e- okay, we got your point. Mes išsiaiškinome, kokia yra jūsų nuomonė. Labai džiugu, kad atėjo ponas Levin, tačiau prelegentas prašo pabaigti savo kalbą. Taigi pirmininkė suteikė žodį ponui Fre, e, Predai. Labai ačiū. Galiu pateikti visą eilę doku... argumentų. Mes Europos parlamente, o ne Marokė. Kiekvienas iš mūsų turi savo nuomonę, ir tų žmonių, kurie nenori kilti į karą, su kažkieno nuomonėmis merkti nereikėtų. Mes turime protokolą, dėl kurio susidarėjo komisija su Maroku. Aš pateikiau savo vertinimą, remiantis tais punktais, kuriuos pateikėme prieš porą metų. Manau, kad yra tam tikro patobulėjimo. Pažanga tam tikra padaryta yra. E, Europos Sąjunga visai neblogai pasistūmėjo kai kuriais klausimais šiuose dėrybose. Na, o dabar pasakysiu, kad negaliu ignoruoti to fakto, jog Europos Sąjunga galėtų kokią paramą, pagalbą suteikti Marokui. Manau, kad reikėtų taip pasielgti, nes jeigu mes dabar atsisakysime pasirašyti protokolą, tai pro, e, situacija Marokė nesivystys į gerą pusę. Dar norėčiau pridurti tai, kad jeigu europiečiai Marokė nežvėjos, tai žvėjos kiti. Ir jie atidžiau seks žmogaus teisų padėtį. Žinote, kad situacija yra tokia, kokia yra. Aš manau, kad protokolė nurodytas mechanizmas, ta prasme, kad reikia periodiškai viską stebėti, kaip vystosi situacija, finansai, įvairias, e, bendri, ben, ben, įvairias dalis e, šalies vystant yra geri, teisingi mechanizmai, tiesiog reikėtų žiūrėti, kaip jie įgyvendinami. Labai pasitikiu tokiomis darybomis, tomis darybomis, kurias veda komisija. Čia yra mano požiūris ir aš manau, kad netrukus turėsime galimybę su, išklausyti ir kitų komitetų nuomonę. Dabar pabaigsiu pasakydamas, kad nemanau, jog galima išspręsti vakarų Saharos klausimą taip, kaip jisai pristatytas, uždarant žvejybos Marokę klausimą. Manau, kad tai, kas yra dabar padaryta, yra visai neblogai. Maroko, Marokos gali iš to išlošti ir Maroko žmonės gali iš to išlošti. Uh, E, bet reikėtų kažkaip išspręsti vakarų Saharos klausimą, reikėtų aptarti protokolą, tą protokolą aptarinėti papunkčiui ir pasižiūrėti, kaip viską galima iš tiesų realiai padaryti praktikoje. Ačiū uždėmesi. Pane Isabela Levin, žodis Jums. Uh, much, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad suteiktite žodį. Kalbėsiu žalių frakcijos vardu. Pavėlavau į posėdžio pradžią visos diskusijos negirdėjau, tačiau norėčiau išsakyti savo požiūrį ir žaliųjų frakcijos nuomonę iš įklausimą. Manau, kad yra dėl šio protokolo labai rimtų problemų. Aš kalb... rengiau pranešimą dėl bendrožnikistės politikos išorės dimensijos. Manau, kad mums pavyko pasiekti labai ženklios pažangos susijusių su tuo, kaip tie sustarimus trečiosiomis šalimis turėtų atrodyti ateitie. Nemanau, kad tas naujas protokolas yra pavyzdys to, dėl ko visi susitarėm vienas iš svarbiausių dalykų, kertinis akmuo kiekvieno sustarimo, e, kuris padėtų užtikrinti tvarumą, yra žmogaus teisės. Dėl to yra susitarta. Susitarė taryba ir parlamentas tarpusavį dėl šių dalykų. Ir tarybos suteikti įgaliojimai komisijai dėrėtis dėl naujo protokolo su Maroku buvo E, grindžiamas tuo, kad protokolas turi būti sudarytas tik tada, jeigu nekyla problemų dėl žmogaus teisų gyvendinimo. Manau, kad žmogaus teisų nuostatos turi būti, gal net yra įtrauktos į šį protokolą, tačiau negaliu tam pritarti, nes jeigu pasižiūrėtumėte į senuosius susitarimus, kurie egzistuoja tarp E, tarp apsaugos ir santomės ir principės Madagaskaro ir taip toliau ir panašiai, visą laiką matome, kad yra numatytos labai specifinės nuostatos, kur pasakyta, kad protokolo įgyvendinimas bus stabdomas, jeigu e, nutinka tokiu atveju, kaip pažeidžiamos taisyklės susijusios su žmogaus teisų gyvendinimu. Ten numatyta 9 kotonų sustarimo straipsnėje ir, ir ES sutarties 6 straipsnėje. Tai yra labai aiškiai suformuluoti paragrafai, jie turi egzistuoti ir egzistuoja visuose protokoluose išskyrus štai šį, apie kurį mes šiandien kalbame. Čia yra tik pateikta nuoroda į tai, kad ES ir Marokas turi laikytis visuotinės žmogaus teisės deklaracijų nuostatų, kad tai turi įkvėpti tam tikrą laikyseną e, abiems šalims. Ir čia net nekalbam apie tai, kad reikėtų suspenduoti iš sustarimo, jeigu kyla problemų to žmogaus teisų gyvendinimo. E, Ir mes galime pasakyti, kad tai nėra kažkoks nesusipratimas, kad tos nuostatos neatsirado susirėmė dėl to, kad kažkas kažko nepagalvojo. Europos komisija visą laiką žuvininkystės komitetų teikdavo ataskaitas, kai buvo klausima, kaip vyko dėrybos dėl naujo sustarimo su Maroku. Ir paprastai buvo klausima dviejų dalykų. Pirmiausia, dėl ekonominių aspektų, antra, dėl žmogaus teisų nuostatų. Ir Maroko pusė paprastai atsisakydavo žmogaus teisų nuostatas įtraukti į protokolą. Jiems reikėtų pasižiūrėti kitus susitarimus. Su, galimybė suspenduoti susitarimą yra numatyta ir kalbam apie tokią galimybę tada, jeigu iškyla ginčių. Tačiau nėra pasakyta, kad susitarimas galima suspenduoti pasitaikius žmogaus teisų pažeidimų atvejams. Tai iš tikrųjų netitinka to, dėl ko susitarė Europos parlamentas ir taryba. Ir tik sutapimas yra. Tai ko gero, kad Marokas nenori įtraukti šį nuostatų į protokolą. Galėtume paklausti, kodėl, bet juk tai yra akivaizdu. Dėl tų pačių priežasčių, kodėl Ivo Vaigel, aš ir kiti kolegos negavome leidimo nuvykti į Maroką, kai bandėme aplankyti pietinės teritorijas, vadinkitės kaip norit, kad ir vakarų Saharos teritorijas. Mes kreipėmės į Maroko ambasadą, norėjome susitikti su valdytoju, su gubernatoriumi tos provincijos, norėjome pakalbėti apie žmogaus teisų padėtį ir susitikti su žmogaus teisų aktyvistais, kad galėtume įvertinti situaciją ir mes negavome leidimų ten vykti. kam reikėjo Mes buvom išvadinti provokatoriais ir agentais. 2700 km sieną e, juose teritoriją, kad būtų galima atskirti e, įprastinės teritorijas nuo okupuotojų. Bet juk tai yra baisiai nedemokratiška. Vakarų Saharos žmonių Niekas neklausė, ko jie nori savo ateičiai, bet juk tai yra susijęs su galimybė spręsti jiems patiems savo likimą. Apibendrinama labai trumpai norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau informuoti komitetą, kad žuvininkystės komitetas paprašė, kad būtų pateikta teisinė nuomonė, tai turi parengti mūsų teisės tarnybą. Reikėtų e, išsiaiškinti, kiek legalus yra tas siekis pasirašyti susitarimą ES žvejoti ir vakarų Saharos vandenyse. Nes, kiek suprantu, niekada nebuvo kalbama apie vakarų Saharos vandenis, apie galimybę žvejoti tuose vandenyse. Na ir aš manau, kad tai yra tarptautiniai vandenys ir dėl to turi būti priimtas atskiras sprendimas. Čia mes turime kalbėti ne tik apie žmogaus teisės, bet turime išsiaiškinti tų vandenų statusą. Galbūt reikėtų pradėti darybas ir dėl tų e, vandenų, kad ES laivai galėtų juose žvejoti. Rekomenduočiau tiesiog pasipriešinti tam naujam protokolui, nes nemanau, kad jis atitinka demokratijos principus. Turėtume jo atsisakyti, dėkoju. Merci beaucoup. Pirmininkė, ačiū. Suteiksiu žodį vėl ponui Preda, jeigu jis norėtų pakomentuoti tai, ką išgirdo iš ponios Liovin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Suprantu Liovin, ponios Liovin požiūrį. Ji tokį požiūrį išsakė ir ankstesniuose posėdžiuose, tik apgailestauju dėl to, kad nebuvo galima atsižvelgti į visus šios naujos situacijos aspektus, naujos situacijos, kurie atsirado dėrybose, kurias veda komisija. Galėčiau diskusijas papildyti štai kaip. Galėčiau paminėti pirmą protokolo straipsnį. Cituoju, antroje dalyje yra parašyta, kad protokolo įgyvendinimas vyksta sutinkamai su 21 e, e, straipsniu e, ir su antru žmogaus teisų straipsnio. Tas antra, antras straipsnis sako, kad žmogaus teisų laikymasis, taip kaip yra numatyta žmogaus teisų deklaracijoje, yra pagrindinė susitarimo su pagrindinis susidarimo su Maroku elementas. Daugiau norėčiau komentuoti, ko, e, tikrai turbūt plačiau neišsiplėsiu, negu komisija išsiplėtė savo darybose. Norėčiau tik tais pakartoti tai, ką jau minėjau, ką tik tais. Aš manau, kad komisijos dėrybos labai gerai pasistumėjo į priekį ir pagal pirmą bei aštuntą protokolo straipsnius yra galima numatyti kontrolę to, kas vyksta iš tiesų vietoje. Žinoma, balsuosime, nes jūs turite kitą nuomonę ir matyt, kad balsavimas viską nulems. Pirmininkė, ačiū. Primenu, kad pakeitimus galima teikti iki spalio 16 vidurdienio. Dabar pereiname prie, antrą, prie antros nuomonės, kurią pateikė ponas Preda. Europos investicijų bankas ir Europos investicijų bankui suteikiamas garantija finansinių operacijų, kuriomis remiamis investiciniai projektai nesąjungoje nuostoliams atlyginti. Žodį suteikiu ponui Predai. Pakomentuokite pakeitimus bei savo poziciją. Dėkoju, pirmininkė. E, dabar pasisakysiu ir tikiuosi, kad e, platesnio pritarimo susilauksiu negu kol, e, ką tik tais. Mes labai džiaugiamės, kad buvo pateikta atsiliepimai į pakeitimus biudžeto e, komitetas e, ir kolegos pateikė 20 pakeitimų. Ponas Tas atstovauja žaliųjų frakcijai, bei jūs ir ponegres atstovauja žaliųjų frakcijai. Jie daugiausia pakeitimų uh, pateikė, kitaip tariant, ne mažiau negu 13. Aš pats pateikiau 5, e, kiti pateikė 2. Norėčiau pabrėžti, kad didžioji dalis tų pakeitimų rodo, jo komitete yra sutariama dėl EIB veiklos trečiojo, trečiosiose šalyse, tose šalyse, kuriuose mima ES garantijos. Bet kokiu atveju norėčiau padėkoti visiems pateikusiems pakeitimus, taip pat norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą, kuriant kompromisinius pakeitimus. Su Manuela galėjome šešis kompromisus suderinti, su žaliaisiais penkis kompromisus ir vieną kompromisą su ECR. Norėčiau trumpai pristatyti tuos kompromisus ir paraginti juos paremti balsavimo metu, nes man atrodo, kad tie kompromisai visai neblogi ir jie praturtina Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Pirmiausia, kompromisai susijęs su Europos investicijų banko finansavimu per finansinius tarpininkus. Pirmas kompromisas sako, kad reikia tokiai skolinimo veiklai daug didesnio skaidrumo, ypatingai jeigu skolimasi per tarpininkus, e, žiūrint, kad e, e, koks poveikis bus vystimui tų to, to skolinimuose. Taip pat kitas pakeitimas reikia Antras kompromisas sako, kad bankas turi bendradarbiauti su E, finansiniais tarpininkais, kurie, kurių gera reputacija. Ir trečias kompromisas pabrėžia du dalykus. Pirmiausia, bankas turi e, sustiprinti finansavimą e, sveikatos bei švietimo srityse ir tais atvejais, kai e, finansavimas duoda didžiausios pridedamosios vertės, nereikėtų, kad nukest, nukentėtų mūsų ilgalaikė politika vystimo srityje. Ketvirtas ir penktas kompromisai yra kompromisai susiję su paskolų e, e, mišiniu. Tas e, paskolų sumaišymas iš tiesų e, labai aiškiai įtakoja e, vystimasi ir manau, kad visada reikia, to niekada nereikėtų išleisti iš galvos. Taip pat reikėtų stengtis, kad tiek bankas, tiek kitos finansinės ES institucijos šiuo atveju laikytųsi bendrų taisyklių kurios nesikerta su e, vystimo, skaidrumo taisyklėmis. Kitas kompromisas - bankų parama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes norime, kad bankai skatintų mažas ir vidutinės įmonės E, kitose šalyse, nepamirždami ir ES įmonių. Štai tokių kompromisų, kompromisų mes pasiekėme. E, taip pat Sisanto pateikė pakeitimo pasiūlymą. Norėčiau e, paprašyti paremti žodinius pakeitimus. Labai nedaug buvo laiko, E, bet pateikti tiems pakeitimams ir reikėjo juos žinoma sutvarkyti. Detalių neminėsiu, tačiau tik tai vieną pavyzdį pasakysiu. Pirmas žodinis pakeitimas. E, dėl finansavimo klimatos srityje e, mes norėtume, kad sprendimų procesas nebūtų apsunkintas, bet kad būtų nustatyti aiškus kriterijai. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį 39 savo paties pateiktą pakeitimą. Ne vien tik tais bankui reikia nustatyti reikalavimus, reikia banką raginti pritaikyti savo business model, kad, dėlėtų, kad jis dėrėtų su ES išorės politika. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Porterofon ir Kalsin pakeitimus remiu. Tai štai ką norėjau pasakyti kaip įžanga prieš mums apsikeičiant nuomonėmis. Ačiū uždėmesi. Je donne, je me donne la parole à moi-même. Pirmininkė, suteikiu žodį pati savo, žaliųjų frakcijos vardu. Mes labai džiaugiamės kompromisais, kuriuos pasiūlė pranešėjas. Į tuos pranešimus e, įeina kai kurie pranešimai, kuriuos pateikė ir suderino žalieji, taip pat norėčiau pasakyti, kad e, finansiniai instrumentai, vientisumo instrumentai, e, kurie yra skirti kovai su korupcija, su sukčiavimu bei E, e, aplinkosaugos e, ir socialiniams standartams stiprinti. Tai yra pirmas kompromisas. Toliau besivystančios šalis mūsų frakcijai taip pat yra labai svarbus elementas, ypatingai šiam komitetui, tai čia būtų šeštas kompromisas, mes taip pat patenkinti, kad penktame kompromise yra mūsų pakeitimas susijęs su sistemos, miksavimo sistemos įvertinimu. E, E, kalbant apie vystymą ir finansinį papildomumą, e, žinant, kad ta sistema tikrai įtakos e, tvarų vystimasi. Nepaisant to, kad pranešimas yra labai išsamus, yra kai kurių aspektų, kurie nebuvo paliesti ir juos reikėtų paliesti. Būtent tai yra besivystančių šalių atsakomybė Europos investicijų banko investicijos visos turi dėrėti su nacionaliniu lygmeniu numatytais vystimo planais. Tai yra 28 pakeitimas. Taip pat apgailestauju dėl to, kad 33 e, pakeitimo e, elementai nebuvo pranešėjų įtraukti į pranešimą. E, čia yra atsinaujinančių e, energijos rūšių klausimas, e, į jas reikėtų atsižvelgti, kadangi tai labai įtakoja e, energetikos, energetikos sritį. 43 pakeitimas dėl informacijos pateikimo informacijos E, pagalbos gavėjui. E, taip pat Newton Don pakeitimas susijęs su pinigų plovimu. Žaliųjų frakcija mano, kad labai svarbu laikytis nuoseklumo tais klausimais ir užsitikrinti, kad EIB taip pat prisimtų atsakomybės dalį susijusią su pinigų plovimu. Manau, kad tai yra labai svarbu. Dėl to mes jau balsavome, mes balsavome dėl Ehm, to balsuodami e, klausimų dėl pinigų plovimo, o šiuo atveju nebalsuojame, tai tikrai nėra nuoseklu. O šiaip norėčiau ponui Priedai padėkoti už kokybiškai atliktą darbą. Dabar norėčiau suteikti žodį kitiems parlamentarams, kurie norėtų pasisakyti. Tai yra labai svarbus klausimas. Jeigu niekas pasisakyti nenori, tuomet suteikiu žodį ponui Preda. Na, nebent jūs pateikė, pakeitėte nuomonę dėl mūsų 43 pakeitimo. Um, Ponas Preda, dėkoju. Labai vertinu tai, ką jūs pasakėte apie kompromisą. Manau, čia buvo paliestas esminis dalykas, be abejo visi negalėsime vienbalsiai sutarti dėl visų paminėtų dalykų. Aš dėl 42 pakeitimo ar 43 pasitaiso kalbėtojas, lieku prie savo nuomonės. Tačiau čia siūliau balsavimą dėl atskirų dalių. Čia regisi 43 pakeitime turėtume to imtis, kad galėtume e, labiau išteikšti visų pareikštų pozicijų niuansus. Bet kokiu atveju ačiū e, visiems ir ačiū žaliesiems už jų indėlį. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau pasakyti, kad balsuosime šią popietę. Jau dabar, kitaip tariant. Ačiū sekretoriatui už surinktą diskusiją, nes tuo būdu kiekvienas galės geriau apsispręsti, kaip jis norės balsuoti. Na, o dabar pereisime prie 12 darbo tvarkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis dėl tarybos reglamento, e, dėl žmogaus teisių ir ES politikos šioje srityje. Som du har ordet for å Pone Gustafsonai, žodis jums. Tack så hemskt mycket ordförande och eh, jag eh, ber om ursäkt att jag inte... Ačiū gerbiama pirmininkė. Atsiprašau, kad anksčiau negalėjau sudalyvauti šiame posėdėje, tačiau aš pirmininkavau žunkistės komiteto posėdėje, todėl negalėjau būti čia. Tai labai svarbus pranešimas mūsų komitetui, kuris leidžia padaryti apžvalgą, kokia yra padėtis. Manau, kad tai labai geras pranešimas ir nuomonė, kurią aš pateikiau, paliečia keletą svarbius dalykų pranešime. Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų imtis didesnės atsakomybės savo veikloje. Kai išorės veiksmų tarnyba gavo savo įgaliojimus, jinai turėjo vykdyti savo veiklą skaidriai ir atskaitingai. E, savo nuomonėje taip pat aš pabrėžiu, kad visa ES sistema turėtų būti grindžiama žmogaus teisėmis. Visas požiūris turėtų būti grindžiamas žmogaus teisėmis visuose įmanomuose kontekstuose. Ir labai svarbu, kad tai visuomet pabrėžtume. Kai kalbame visam, visuose kontekstuose, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia racionalizuoti politiką, įtraukiant žmogaus teisų klausimus, lyčių lygybės klausimus ir panašius, panašiaus svarbos klausimus kaip esminius dalykus visose ES politikos kryptise. Aš pateikiau penkis pakeitimus, penkis dalykus iškėliau. Ir aš manau, jog mes turime turėti reikiamas priemonės, kuriamis garantuotumėm tą žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį. Ir tos priemonės turėtų būti naudingos, lengvai panaudojamos. Kai mes dirbame, svarbu, kad įtrauktume ir pilietinės visuomenės atstovų. Jie turi nešti savo indėlį, suteikti mums informacijos. Turime jų įgūdžiais ir patirtim pasinaudoti. Taip, mes esame politikai, politikos formuotojai turime priimti sprendimus, tačiau pilietinė visuomenė gali labai daug prisidėti. Nes būtent jie ir turi tas, tas išsame žinias, kurių ne visada mes turime kaip politikai ir politikos formuotojai. Paskutinė pastaba, kurią norėčiau pasakyti. Europos Sąjunga turi suteikti didžiulį prioritetą daugeliu svarbių sričių Mums reikia iškelti konkrečius tikslius. Pavyzdžiui, suderinti aplinkosaugos ir klimato kaitos klausimus su socialiniais klausimais. Po 2015 metų. Manau, kad tas einame tinkamą linkmę ir tai yra gerai, bet mes turime derinti politikos rytis tarpusavėje, nes jos turi poveikį viena kitai. Klimato kaitos padariniai dažniausiai turi didžiulę poveikį aplinkai, tačiau ypatingai didelį poveikį žmonėms, ypač neturtingiams žmonėms besivystančiose šalise. Manau, tuo dabar ir apsiribosiu. Aš esu pasirengęs išklausyti jūsų pasiūlymus, pakeitimus. Esu dėkingas už jūsų pasiūlymus ir pastabas. Dar noriu pasakyti, kad tekste yra pastraipa apie vaikų teisės. Praeitie esu pateikęs nemažai pakeitimų įvairiuose pasiūlymuose, kurie susijęs su vaikų teisės, bet čia to nesu padaręs. Pateikti penki pakeitimai iš viso. Pagrindiniam pasiūlymui juos ne aš patekiau, tačiau aš norėčiau išklausyti jūsų nuomonės. Dėkuoju Norvegų kalba kalba ponia Žuli. Lampedūzos regione buvo daug konkrečių situacijų, problemų. Mes turime spręsti žmogaus teisų klausimus. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas. Ponas Martinės dabar prašau. Gracias. Gracias, prezidenta. Dėkoju, ponia pirmininkė. norėčiau pareikšti bendrą pritarimą tam, ką sakė ponas Gustafson. Pritariu tam, kaip jis vertina užsienio reikalų komiteto pranešimų. Pritariu taip pat ir tam, ką minėjo ponė pirmininkė. Lampetūzos tragedija turėtų turėti bent tokią įtaką, kad mūsų komitetas pagaliau pareikštų savo nuomonę. Užsienio reikalų komiteto nuomonė buvo paskelbta dar iki Lampedūzos tragedijos. Tačiau mes čia kalbame tikrai apie dalyką, kuris yra susijęs su vystimus, su pagalba jam. Ir e, manyčiau, kad mes turėtume taip pat turėti galimybę šiuo klausimu tarp savo žodį, nes tai yra labiau mūsų kompetencijų srities klausimas, o ne užsienio reikalų komiteto. Manau, kad būdamas pranešėjų kolega turės pat, galimybę pateikti papildomų rekomendacijų ir įžvalgų, kuriomis galėtų pasinaudoti užsienio reikalų komitetas. Juos mano minėtas komitetas turėtų įtraukti į šį tekstą, paskelbti savotišką kreipimąsi, kuris būtų labai aiškus, nes tai yra ta tema, kuri yra susijusi su daugybės europiečių e, lūkesčiais. Manau, kad Italijoje ir daugelį mūsų visuomenių žmonės yra savotiškai pasimetę ir nepatenkinti. Jiems susidaro įspūdis, kad nieko nevyksta. O tie, kurie dar gali melstis, melžiasi uždingusius bežinios ir mirusius. Aš manau, kad mes, kaip politikai, turime tam tikrą atsakomybę. Turime aiškiai pareikšti, kad ES turi veikti, turi reaguoti. Ir iš visų jėgų, kad daugiau taip nevyktų. nevyktų. Man atrodo, kad taryba regisi imsis kažkokių konkrečių veiksmų šioje srityje, bet aš tarybą neįtin pasitikiu. Galbūt bus pasiūsta daugiau kokiu nors karo laivų kad būtų galima nublokšti atgal į jūrą tuos, kurie veržėsi pasiekti Europą, kad jie tiesiog nepriartėtų prie Europos krantų. Na ir na, mm, aš tikrai nepasitikiu tomis siūlomomis priemonėmis, bet noriu kreiptis į poną Gustafsoną kaip pranešėją ir noriu paprašyti, kad jis mus kuo greičiau pateiktų vieną ar du paragrafus, kuriuose galėtume išdėstyti mums kylantį susirūpinimą, kuriuose galėtume parodyti savo solidarumą ir pagaliau, kad būtų pradėta veikti. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolega Kortes Lastra, prašau. Dėkoju. Noriu pasveikinti pranešėją poną Gustafsoną ir taip pat norėjau pasakyti tą patį, ką kolega Martinėsas ką tik minėjo. Akivaizdu, kad praradome šiek tiek legitimumo žmogaus teisų srityje. Negalima ignoruoti Lampedūzos atveju. Kalbame apie žvejybos protokolų pasirašymus. Tačiau, kaip jau sakiau, kai teks kalbėti apie žmogaus teisės, legitimumą jau būsime praradę. Matome kad ES kyla ekstremistinės jėgos. Matome, kas vyksta, kas darosi su Romais. Matome, kad šalių pozicijos skiriasi. Noriu pasveikinti pona Gustafson parengusi šį pranešimą ir noriu pateikti šį savo, norėjau pateikti šį savo pamąstymą, nes man jis atrodė svarbus. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė kiti kolegos. Noriu kreiptis į sekretoriatą ir paklausti, ar yra įmanoma vystimosi komiteto delegacijai būtų nuvykti į Lampedūzą jau greitai. Ar būtų dar įmanoma tai padaryti. Jeigu nebeturime lėšų arba jeigu nebeturim laiko, reikėtų paieškoti lėšų, mūsų pačių lėšų, kad vystimosi delegacija nuvyta, nes jinai labai svarbi besivystančioms šalims. Tai yra tas projektas, kurį dar turėtume aptarti su koordinatoriais. Na ir galiausiai turėtume su koordinatoriais pasitarti, ar negalėtume užduoti žodinio klausimo e, komisijai plenarinio posėdžių metu Strasbūre. Tad palaikykime ryšį, kad galėtume pasiekti daugiau pažangos. Tiesiog turėtume parodyti, kokia sunki yra ta realybė. Dabar žodis Europos komisijai, jie atstovauja tiks, E, ponė Tyson, bet yra iš išorės veiksmų tarnybos, ne iš Europos komisijos, pasteiso pirmininkė. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti pranešėjui už jo pasisakymą, už jo išvalgas. Išorės veiksmų tarnyba, buvo sakoma, turi prisimti daugiau atsakomybės įgyvendant žmogaus teisės, esant bet kokiam kontekstui kai yra sakoma, kad žmogaus teisės turi būti tenkruotos į visas ES politikas, noriu pasakyti, kad žmogaus teisų strategijoje, kur paimta 12 metų birželį ir veiksmų plane, kuris buvo priimtas netrukus po to, jau tai buvo numatyta. Ketvirtajame strategijos e, paragrafe yra numatyta tai, kad į visas ES e, politikas bus tenkruotos žmogaus teisės. Dešimtajame punkte, kur kalbam apie ES veiksmus, yra sakoma, kad reikia vystyti tokį požiūrį, kad, Europos, e, kad e, žmogaus teisės Europos Sąjunga įgyvendins pasirašant bet kokius susitarinus ir gyvendinant bet kokias politikas. Taigi matome, kad laikomasi žmogaus teisų įgyvendinimo požiūrio. Praėjusiais metais mes taip pat parengėme dokumentą ir, ir, ir koncepciją. Darbinis tas dokumentas dabar yra baigiamas, renkti. DEFCO um, komitetas dar dirba prie to dokumento, mes prie jo dar dirbsime ir visi kartu. Europos vystimosi dienų metu bus taip pat diskutuojama apie žmogaus teisų integravimą visas ES politikos sritis. Gruodį, kai susirinks uh, draugen nevyriausybinio organizacijų formos, šis klausimas taip pat bus aptariamas. Dabar kalbant konkrečiai, neseniai kalbėdami apie biudžeto paramą, rėmėme gairias dėl to, kaip valstybės gaunančios biudžeto pagalbą e, laikasi, laikosi žmogaus teisių principų. Dėkoju. Ponui pranešėjui, ačiū ponė pirmininkė. Merci beaucoup. Je redonne la parole à M. Gustafsson. Pour... Ačiū, ponas Gustafsson, pabaigai. Dėkuoju, norėčiau padėkoti kolegoms ir pritariu tam susirūpinimui, kurį buvo išsakytas ir jūsų komentarams dėl Lampedūzos tragedijos ir tam, ko pasakė ponas Martinės ir kiti kolegos. Kaip ponas Kortės sakė, galbūt mes ir galime prarasti legitimumą ir pasitikėjimą žmogaus teisų klausimais, jeigu žmonės manys, kad mes taikome dvigubus standartus šioje srityje. Dėl to turime imtis veiksmų. Ir į šią nuomonę reikėtų pridėti tam tikras nuostatas <clears throat> susijusias su Lampedusa. Taip pat noriu pasakyti, jog man malonu, jog Europos komisija bando pasiekti pažangos, siūlydama įvairias priemonės ir priemonių rinkinius. Aš darau prielaidą, jog komisija džiaugiasi tuo, kad Europos parlamentas tinkamai vertina tas priemonių, tuos priemonių rinkinius. Taip pat noriu pasakyti, jog pritariu tam, kad žmogaus teisų klausimai turėtų būti įtraukti, integruoti į vystimo politiką. Turime daug šios politikos srityje parengtų dokumentų. Ir problema yra ne tai, kad e, tam tikri dalykai neminimi dokumentuose, problema tai, kad tie dokumentai nėra po to įgyvendinami. Čia pagrindinė problema. Galima būtų iškelti ir lyčių lygybės klausimą, daug apie jį kalbama, jis minimas Lisabonos starty, įvairiuose politiniuose dokumentuose ir tai nėra problema, bet dažniausiai sunkumas tas, kad šis principas, lyčių lygybės principas nėra tinkamai gyventinas, nėra skiriama lėšų, kad būtų galima šį principą įgyveninti. Todėl nepakanka vien sakyti, kad kažkas yra svarbu ir dėl to sutarti. Taip pat reikia ir imtis veiksmų. Žodžius paversti veiksmais. Taip galime parodyti, jog rimtai žiūrime į savo darbą. Noriu dar kartą padėkoti visiems ir atsiprašau kad turėsiu jau išeiti, bet aš pirmininkauju kitame posėdėje. Dar kartą dėkoju. Tak, flot. Nous allons continuer avec le point. Toliau 13 <clears throat> mūsų darbo tvarkės klausimas. Es požiūris į atsparumą ir nelaimių rizikos sumažinimą besivystančiose šalyse. Komisarė Šarčiava. ir generalinė jungtinių tautų sekretorė Margareta Valstram šiame, šioje diskusijoje dalyvavo dabar mūsų komiteto pranešimas šiuo klausimu. Ponas Gėmičiau, pranešėjas. Žodis jam. Ačiū colleagues, in October last the... Ačiū pirmininkė. Praėjusį spalio mėnesį komisija paskelbė komunikatą dėl nelaimių rizikos mažinimą, dėl atsparumo požiūrio. Ir tame komunikate yra nubrėžiamas požiūris, kaip reikėtų stiprinti ES požiūrį atsparumą ir nelaimių rizikos mažiningą. Komunikatas yra pagrindas mano pranešimo, kur aš atsižvelgiu ne tik ES požiūrės pirmo, bet ir kitą labai svarbu atsparumo komponentą, tai yra nelaimių rizikos mažinimas. Komisija parengė veiksmų planą atsparumo didinimui krizės ištektose šalise nuo 2013 iki 2010 metų. Aš atsižvelgiau savo pranešime į šį veiksmų planą ir pabrėžiau, kad tie pasiūlymai ir prioritetai turėtų būti veiksmingai gyvendinti ir norint reikia siekti pažangos, nusekliaus pažangos, siekiant tų tikslų. Mes pasikeitėme nuomonėmis su, žmog, su humanitarės pagalbos komisarė mm, ponia Georgieva ir taip pat generalinio e, e, jungtinių tautų generalinė sekretorė Margarita Volstrom. 2015 metais, 2005 metų darbo atvarkė taip pat įtraukti tie klausimai. Tai buvo svarbus renginys, kuris turėjo e, padėti suformuoti pagrindinės idėjas. Komisijos narė Georgieva pasiūlė, kad pranešime reikėtų stikti dėmesį į pažeidžiamiausius asmenys ir bendruomenės. Ir būtent mes ir stengiamės tai padaryti. Siekiant sustiprinti atsparumo požiūrį, būtina stip, įtraukti atsparumo priemonės į vystimo ir humanitarės pagalbos programas. Taip pat pranešime pabrėžiami klimato kaitos iššūkiai ir pabrėžimo klimatos, prisitaikymas prie klimato kaitos padarinių turėtų būti atsiž... įtrauktas į atsparumo stiprinimo požiūrį. Stichinių nelaimų poveikis atneša daugybę ekonominių nuostolių tiek vyriausybėms, tiek gyventojams. Ir prarandama daugybė gyvybių, kas yra dar svarbesnis dalykas. Yra labai svarbu išanalizuoti ir valdyti tuos pavojus, kad būtų galima sumažinti tą pažeidžiamumą ir tokiu būdu stiprinti atsparumą. Čia reikėtų stiprinti pasirengimą iš ankstinį prevenciją ir švelninimą tokių reiškinių nuo vietos iki tarptautinio ligmens. Pranešime pabrėžiama, jog būtima investuoti nelaimė rizikos mažinimo priemonės. Ir tai yra kur kas e, veiksmingesnis dalykas nei vėliau jau ištikusiniems nelaimėms tų nelaimių padarinių tvarkymas. Yra įvertinta, kad vienas doleris investuotas į prevencijos programas leidžia sumažinti padarinių šalinimo mm, lėšas jau įvykus techninėms nelaimės. Čia būtų galima pavyzdį pasakyti iš Kinė investuotų milijardų dolerių. Čia būtina suteikti prioritetus šiems dalykams ateities programavime ir įtraukti į programavimą humanitarinės pagalbos ir tie visose pažeidžiamose šalyse. Dėl to raginame komisiją ir kitus atsakingus asmenys įtraukti nelaimį rizikos mažnymo veiklą ir programas į harmonizuotas veiklos rytis. Būtina siekti dešimties metų veiksmų plane visą tai. Tas planas baigs galioti 2015 metais ir vėliau reikėtų atsižvelgti į rezultatus, į Hiogo veiksmų programą, siekiant užtikrinti, kad po 2015 metų darbo, darbo atvarkė įtrauktų į atsparumo didinimą, atsparumo didinimo ir nelaimio rizikos mažinimo programas. Būtina visos visuomenės įtraukimo požiūrį skatinti e, atskirus piliečius, pilietinę visuomenę ir partnerius vystimosi sritise. Ypač būtinai traukti vietos veikiančius asmenis, kurie gali užtikrinti daugia šalę platformą įvairių, įvairių suinteresuotų šalių dalyvavimas parumo didinime. Atsparumo stiprinimas suteikia paramą labiausiai pažeidžiamoms visuomenėms, kurios gyvena skardžiausiai ir kurios labiausiai ir nukenčia iškilus stikiniam nelaimam. Taip pat besisečiam šalise, kur yra mažos pajamos, labai daug namų ūkių gyvena nuolatinio skurdo sąlygomis ir jie ypač pažeidžiami iškilus stikiniams nelaimėms. Dėl to reikės uh, e, pabrėžti socialinės apsaugos ir draugimo politiką besivystančiose šalise. Svarbu, kad ir tai, kad šiame pranešime kalbama apie maisto saugą, atsparumo stiprinimo ir nelaimė rizikos mažinimo kontekste. Stiknės nelaimės ir nelaimingės stikmė dažnai yra lydimi e, maisto krizių. Ir maisto krizės, kurios kyla dėl stikinio nelaimė ar žmogaus sukestų nelaimių, jos jau atsiranda tokios situacijos nuo praeis amžiaus paskutinio dešimtmečio. Kasmet iškyla tokių su maistu susijusių krizių ir tai, ta, ta, tas, tų krizių skaičius tik didėja. Stiknės nelaimės suardo žemės ūkio infrastruktūras, sunaikina derlių, sunaikina e, žemės ūkio pajėgumus – Dėl to būtina stiprinti maisto saugą ir mytybos aspektus ir tai turėjo būti įtraukta į programavimo sprendimus. Keletą tyrimų parodė, jog galima daug sutaupyti ES institucijose ir valstybėse narėse, jeigu tinkamai būtų koordinuojama vystimosi ir uh, humanitarinė pagalba. Atsparumo dnymo pastangos taip pat turėtų būti koordinuojamos tarp valstybių narių, tarp tarptautinių organizacijų, tarp visuomeninių institucijų, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Visos šios institucijos turi dirbti iš vien, taip pat privatus sektorius, nevyriausybės organizacijos ir pilietinė visuomenė gali nešti savo indėlį. Šiame pranešime sakoma, jog reikia dėti daug pastangų siekiant veiksmingai panaudoti uh, fondus ir lėšas stiprinant atsparumą ir nelaimių rizikos mažinimą. Baigdamas noriu pasakyti, kad ES ir tapnės organizacijos gali siekti pažangos stiprindamos atsparumą ir nelaimių rizikos mažinimą besivystančiose šalise per savo programas, tačiau visų pirma, Tai yra nacionalinės vyriausybės atsakomybė užtikrinti savo piliečių saugumą. Dėl to partnerystės šalis turi prisimti politinius pareigojimus įgyvendinti e, ta, tas veiklaus rušis, kurios stiprina sparumą ir nelaimį rizikos mažinimą. Tai yra svarbi galimybė išreikšti Europos parlamento požiūrį į Europos komisijos komunikatą, Europos Sąjungos požiūrį į atsparumą. Ir tai turėtų būti vystimo politikos dalis. Aš tikiu kad tikiuosi, kad šis pranešimas gali prisidėti prie atsparumo didinimo ar laimų rizikos mažinimo. Reikia ir toliau kalbėti apie šios dalykus, įdėti savo indėlį, kadangi jau mes artėjame prie 2015 metų, kada baigsis galiotis dabar galiojanti programa. Dėkuoju. Žodis kolegė Hol. Aš atsiprašau pranešėjų, nes po minutės turėsiu bėgti į kitą komitetą, negalėsiu likti visai diskusijai šioje salėje. Manau, kad pranešimas yra iš tikrųjų puikus. Jis uh, yra labai daug apimantis, apima labai svarbės temas tokias kaip uh, humanitarnės pagalbos ir visomosios pagalbos koordinavimas. Norėčiau paminėti tris dalykus, kur galbūt būtų galima nueiti dar toliau. Ponas Mitchell minėjo, kaip svarbu yra tinkamai panaudoti pilietinės visuomenės organizacijas Manau, kad čia iš tikrųjų galime šį aspektą dar labiau pabrėžti, ypač kai kalbame apie strapes valstybės, kur administracijos struktūros dar nėra gerai išvystytos, pilietinės visuomenės organizacijos gali padėti žmonėms iškilus reikalui, gali jiems padėti pergyventi tas tikinės nelaimės ir užtikrinti didesnį atsparumą jų metu. Kolega Mišel taip pat minėjo ryšį tarp maisto saugumo ir stichinių nelaimių. Jeigu kalbėtume apie smulkius ūkininkus, turėtume priminti ir svarbą tų ūkininkų, kurie turi nedidelės galvijų bandas, smulkus augintojai. Ir man atrodo, iš tikrųjų Čia tie žmonės, kurie vysto e, ganevinę gyvulinkystę, manyčiau, irgi neturėtų būti užrimti, nes jie galėtų pateikti pieno produktų ir panašiai visą tai galėtų e, pasitarnauti tik nelaimio atveju. Tiems smulkiems gyvų, ganomų gyvulių augintams turėtume suteikti daugiau paramos. Jie padėtų užrikti didesnį saugumą, apsirūpinant maisto produktais. Na ir paskutinis dalykas e, - perspektyvos besivystančiose šalyse nelaimių atveju. Turėtume nepamiršti, e, kad čia savo vaidmenį turi suvaidinti ir išsivyščiusios šalis, nes e, dėl klimato kaitos esame atsakingi visi ir turime ne tik kitiems palikti spręsti tas problemas. Turime pasitelkti visas priemonės, turime išmokti uh, visas pamokos iš nelaimių besivystančiose šalyse. Žinome, kad jų nemažai dabar yra jau susijusių su klimato kaita ir jų bus ateityje. Tai laikui bėgant matosi vis labiau. Ir mūsų atsakomybė iš tikrųjų yra didelė, visi turime prisijimti mums tenkančius įpareigojimus ir jeigu norime pasiekti E, strategijų 2020 numatytų tikslų dirbti jau turime prie jų dabar. Manau, kad tai yra puikus, detalus pranešimas, kuris sudaro labai aišku ir suvokiamą vaizdą. Dėkoju. Merci beaucoup. Ačiū. Dabar žodis kolegai Dieva. Prašau. Oh, thanks, chair. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Nekesinau kažko daug pasakyti, norėjau atsiprašo, prikaujantį prieš jūs ponas Deva pasisakys um, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją su labai puikiu pranešimu. Aš dėja turiu nelaimingos patirties. Aš mačiau, kaip tsunamis sugriovė pastatą Šrilankoje. Aš balkone stovėjau. Ir prieš kurį laiką įsisamonau, kasgi atsitinka pagal kategorijas turime žemės drebėjimus, tsunamius, turime potvimius ir purvo nuošliaužas. Štai tokios keturios kategorijos e, didžiųjų stikinių nelaimių, su kuriams turim pastaraisiais dešimt metų. Ir visais atvejais yra greunami pastatai, pastatai sugriūna. Ir kai sugriūna pastatai, Nieko negalima padaryti, jeigu prieš tai nesutvarkius tų nuolaužų. Ir galbūt geriausias pavyzdys būtų toks. Beveik 18 mėnesių užtruko, kai buvo sugriauti visi pastatai ir kai buvo išvalyta teritorija nuo nuolaužų. Pagalbos veiksmai nedelsiant buvo teikiami, keliai buvo valomi, buvo vanduo, maistas teikiamas, žuvę žmonės buvo išgabenami. Bangladešė aštuonias dienas užtruko iškasti iš nuolaužų negyvų žmonės, bet taip ir gyvus. Buvo laimingų atvejų, kai gyvi žmonės po nuolaužomis randami. Galima paklausti, kodėl tiek daug reikėjo užtrukti, kad būtų galima tai padaryti. Atsakymas yra labai paprastas. Tos šalis neturi pajėgumų, neturi įrangos didelius svorius pakeliančius. Ir būtina tokią įrangą iš karto, tokią įrangą jiems suteikti tokiuose nelaimių zonuose per sunkius svorus gabenančius sraigtasparnius. Pakistane potvinių metu buvo tokie sraigtasparniai naudojami uh, kur daugybė milijonų žmonių neteko namų, pastatai buvo sugriauti ir Pakistano oro e, pajėgos turi pajėgumus pakelti tas nuolažas, didžiulius lūitus infrastruktūros pastatų, vamzdynų ir buvo pradėti rekonstrukcijos darbai. Čia mes turime ryštingai veikti, kad galėtumėm greitai atsaką suteikti, greitai pagalbą suteikti. Tai yra suteikti gali, pajėgumus, didžiulius svorius pakelti, tokius straiktasparnius, kurie gali didžiulius svorius kilnoti. Per 24 valandas tokius e, straiktasparnius reikėtų nusiųsti, bet čia jau kitas klausimas. Nelaimingų atvejų planavimas yra ir Yra parengtų žmonių specialiai, yra, yra tokių, tokios įrankos, tokių, kur, kur būtų galima panauti nelaimę atveju. Ir čia yra logistikos uždavinys. Ir aš norėčiau, kad pranešės pagalvotų apie tą logistinę uždavinį. Ponas Nuosi, jums žodis. Dank, Frau Ačiū, ponė pirmininkė. Visiškai pritariu tam, kas buvo sakyta. Ponas Mičelas parašė puikų pranešimą. Turi būti pasiekti du tikslai. Pirma, šių besvystančių šalių atstatymo galimybė ir taip pat, kad to šalis turėtų didesnę galimybę veikti e, maisto krizės atveju. Taip pat tom šalims reikia mūsų paramos, kad iš tos krizės greičiau išbristų. Reikalingas greitesnis gelbėjimas, jeigu ištinka kažkokios skubios nenumatytos situacijos, e, būtina situaciją išnagrinėti vietoje ir pasitelkti struktūrinės priemonės. Taigi yra du pavyzdžiai, e, kada buvo pateikti įdomus pasiūlymai, sakykime, šer pasiūlymas e, Afrikos rage ir kita Sahelių E, zonoje iniciatyvą. E, Sakyk, iniciatyva Afrikos ragen numato priežasčių analizę, taip pat ES intervencijos e, pamatavimą ir įmonių pasitelkimą Afrikos ragė trūksta politinės valios, konfliktuojama dėl išteklių, e, sakykime, vandens trūksta ir taip pat kyla konfliktai dėl žemės naudojimo. Kitas pavyzdys yra susijęs su Sahelių zona. Tai reikalinga greito perspėjimo sistema, kad būtų galima už akių užbėgti visoms katastrofoms. 2013 metais pasiekti rezultatai buvo visai neblogi, salių e, kai, produktų kainos e, labai išaugo lyginant su vidutiniu atlyginimu. Kita problema yra susijusi su klimato kaita. Mes turime imtis prevencinės politikos, galbūt reikėtų pasaulinio alijanso, kuris spręstų klimato kaitos klausimus. Jeigu daugiau dėsime pastangų, Jeigu norime daugiau investuoti, tai pirmiausia turime įsitikinti, kad tie tikslai yra nustatomi tiksliai, e, ypatingai kai e, įtraukiame į veiksmus privačius investuotojus. Kalbant apie prieigą prie vandens, mes negalime skatinti nelygybės, investicijos būtinos siekiant geresnės situacijos, o investicija, e, o mm, išteklius reikia naudoti taupiai. Pastaraisiais metais buvo labai daug dirbama e, privataus ir valstybinio sektoriaus srityje, e, siekiant geresnio apsirūpinimo maisto produktais, labai kritikuotina JAV politika, kaip sakykime, E, kadangi JAF e, negali pasisakyti prieš tokias įmonės kaip Monsanto. Trūksta e, dokumentų, duomenų įvairiais klausimais, toliau dėl žemės naudojimo. Grūdų sėklų pirkimas arba pirminių medžiagų naudojimas žemdirbiai gali pirkti sėklas, bet jie to, tada neturi pakankamos prieigos prie išteklių. Mes negalime laukti, kad rinka pritars mūsų humanitariniams arba aplinkosauginiams tikslams. Partnerystė tarp e, privataus sektoriaus ir valstybinio sektoriaus leistų mums aiškiau suformuluoti savo poziciją ir padaryti taip, kad įmonės veiktų skaidriai bei investuotų pagal aiškiai nustatytus kriterijus. Buvo HKP posėdis. Daugelis parlamentarų apgailę stavo, kad negalima e, įvertinti visų pasirašytų susitarimų, kadangi trūksta lėšų. AKR ES e, susitikimas vyko, ten buvo e, labai daug, to, e, labai daug temų aptariamų. Kenijoje turime teritoriją, kuri vadinasi Njanga Arai. vienas žmogus iš to regiono kalbėjo su žurnalistais apie paramą maisto produktais galų gale mintis tokia, kad jam visai nesvarbu, iš kur ateina pinigai, ar tai iš biudžeto, ar tai e, iš kažkokių fondų skirtų kovai su skurdu. Jiems svarbiausia, kad e, tie pinigai būtų tinkamai panaudoti, kad jie galėtų gyventi oriai ir sočiai. Pirmininkė, ačiū žodis panai Teilė. Okay, well, the, uh... Ačiū. Atsiprašau, kad aš per didelį entuzijazmą anksčiau parodiau. Nelabai daug ką turiu pasakyti. Manau, kad tai labai geras pranešimas. Dėkuoju ponui Mitchell. Po 2015 metų programa vystimosi srityje vis labiau sutariama, kad reikėtų derinti tvaraus vystimosi tikslus su skurdo mažinimo tikslais. Ir aš manau, kad atsparumo savoka ir nelaimių rizikos mažinimas turėtų būti įtrauktas į šios procesus, nes jie vaidina svarbonį vaiz, vaidmenį siekiant galutinių tikslų. Tikrai manau, kad tai puikus pranešimas, aš jam pritarsiu. Dėkuoju. Merci beaucoup. Labai ačiū. Žodis komisijos atstovui, atstoviai. Denisa Elena Jonet. Arba Dominik Albert. Ačiū. Pone pirmininkė, leiskite man kaip garbiems parlamentarams, kurie pasisakė, įvertinti teigiamai šį pranešimą. Aprūpinimas maistu remiasi tam tikrą logiką. Pirmiausia, komunikatas remiasi tomis situacijomis, kurios buvo susiklošiusios kovoje su krizės padariniais ir čia galima į pranešimą tą e, temą įtraukti. Turėčiau jums, pasakys, da, turėčiau jums pasakyti, ir čia yra simbolinė vertė, kad pirmasis įsipareigojimas patvirtinus veiksmų planus dėl atsvarumo birželio mėnesį, pirmasis projektas, kuriam buvo pritarta pagal veiksmų planą, jis buvo skirtas nelaimių rizikos mažinimui Ramio vandenino regione ir tai rodo, kokią svarbą mes skiriame šiam klausimui. Žinoma, nelaimių rizikos mažinimas, klimato kaitos padariniai užima didžiulę vietą atsparumo veiksmų plane, kuris patvirtintas birželio viduryje, kai buvo e, priimtos tarybos išvados. Norėčiau trumpai paminėti išsameu tai, kas susijęs su svarbiais klausimais iškeltai šiame, šiose diskusijose. Kasgi bus po 2015 metų? Komisija pritarė diskusijoms jungtinėse diskusijose trijų tarybos darbo grupių. Tai yra WIP, CODEF ir CONUM. Komunikatas dėl laikotarpio po 2015 metų labai aiškus. Mes norime pasiekti konsensuso, norime matyti, kad būtų bendras procesas, kad būtų įtraukti vystimosi, tūkstamečių vystimosi tikslai. Tai jau buvo išsakyta tarybos išvadų pirmame rinkinyje. Taip pat norime atsižvelgti į tą trapumo dimensiją apie 15 šalių vystimuisi tai kelia grėsmę. Ir noriu padėkoti tai, kad jūs pripažįstate e, koordinavimo tarp valstybių narių svarbą, tai yra pabrėžiama atsparumo planuose, būtina sutelkti pastangas stiprinant atsparumą vietose ir tai yra pabrėžta naujose nuostose dėl jungtinio programavimo, kuris apims daugiau nei 50 šalių, Vis, visų pirma tai yra E, šalis, kurios patiria įvairių stichinių nelaimių riziką. Ir apie tai dabar yra diskutuojama. Jau buvo pabrėžta šiuose diskusijose ir noriu dar kartą tai pabrėžti. Tai yra nacionalinių vyriausybių vaidmuo ir jų politiniai įsipareigojimai. per mūsų paramą vystimos programoms, remiantis principais, įtraukiant tas jautriausias valstybės narės ir tai yra išeities taškas ir Pranešime tai yra pabrėžiama ir mūsų rengiamoje programoje bus atsižvelgiama į tą trapumą ir riziką stikinių laimių. Stikinės nelaimės gali uh, didžiausią nelaim, negatyvų poveikį atnešti toms šalims, kurios yra pažeidžiamiausios. Ir Haitis čia yra pavyzdys. Tas trapumas ir atsparumas yra dvi dimensijos, į kurias reikia atsižvelgti. Ir reikia atsižvelgti ir kitus veiksnius, konfliktus, nelaimės, stichinės nelaimės. Ir taip pat norėčiau priminti regionį požiūrį. Tai yra susiję su bendru požiūriu, kurio mes laikomės ir platesnėse regionėse strategijos reikia atsižvelgti į vystimąsi, į saugumą ir humanitarnės pastangas dedamas tose pasaulio dalise dėl viešosios ir privačios pitnerystės. Tai svarbi mūsų darbo dalis ir mes tikrai, esu tikra, kad jūs supran, žinote, jog mes rengiame komunikatą, komisija rengia komunikatą dėl privataus sektoriaus. Dal, įsikišimas į tas šalis taip pat yra svarbus, atsižvelgiant į tą išeities tašką, kur anksčiau minėjau. Noriu dar kartą Jūs patikinti, kad mes dirbame šioje srityje labai rimtai ir esame orientuoti į galtinius rezultatus praktikoje. Norime įtraukti atsparumo požiūrį į visą mūsų programavimo ciklą. Ir dabar yra lemiamas momentas, mes pradedame programavimo laikotarpį, programavimo laik procesą, atsižvelgiant į didžiausių poreikių turintės šalis e, pažeidžiamiausias šalis, kurios išgyvena krizę. Ačiū. Ačiū. Ponas Ničelas, tars pabaigo žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Apibendrinsiu labai trumpai. Noriu padėkoti kolegoms už labai mielus jų komentarus. Mes tik kartu dirbdami galime pasiekti konkrečių rezultatų. Jaučiu, kad ta valia yra. Atskiros frakcijos reiškia savo parinimą tam, kas pasakyta dokumente. Fiona teisingai paminėjo, kad apie, apie išsivyščiusių šalių atsakomybę. Ji yra teisi. Tai yra vienas, vienas iš aspektų mūsų aptariamos temos. E, Nerdyva minėjo apie sraigtasparnių panaudojimą. Iš tikrųjų, tai yra labai įdomus aspektas, aš pats e, nepagalvojau apie tai teisė, žemės panaudojimą ir, ir, ir tarnybų šis tai labai svarbus, privati ir valstybinio sektoriaus partnerystė yra irgi labai svarbus aspektai. E, skurdo naikinimas, jo mažinimas irgi taip pat yra aktualus aspektas. Noriu padėkoti Europos komisijai už įdėtas pastangas šioje srityje, už pasisakymą šiandien. Dabar galbūt net greičiau negu manome, artėjame prie 2015 metų darbo trukės pabaigos, kai pagalvojame apie atsparumo didinimą stiklinio laimio kontekste. Tai pagalba turi būti teikiama greitai, tas atsparumas turėtų būti didinamas žymiai greičiau. Taryba ir komisija ir visos institucijos turi bendradarbiauti kartu. Komisaras ir dalyvavo čia praėjusio mūsų posėdžių metu. Žinome, kokie yra trūkumai ir kaip juos taisyti. Ačiū kolegams už jūsų labai mielus komentarus, ačiū už parodytą paramą. Tiesiog dirbkime visi kartu toliau ir pasiekime konsensuso dėl to, dėl ko apskritai visi sutarėme. E, tai iš tikrųjų bus tas dalykas, kuris atneš, sakyčiau, didelės naudos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, ačiū kolegai Mičel už puikų pranešimą. Norėčiau priminti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi spalio 15 dieną 17 valandą. Tai yra rytoj. O balsuosime lapkričio 5 dieną. Ačiū. O dabar pereisim prie balsavimo. Kviečiu pasiruošti balsavimo korteles. Atliksime iš pradžių bandymą. Pradedam balsuoti. Kolega Taylor neturi kortelės. Atsiprašau, ponė pirmininkė, neturiu kortelės iš tikrųjų. Paskaičiuosim jūsų balsą ir taip, sako pirmininkė. Pridėsim jį, taip sakant, rankiniu būdu. Trūksta devinių kolegų, jie dar neišsėmė kortelių. Prašau, pasiruoškit kortelės kolegos ir atlikim dar vieną bandymą.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 Aštuntas balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pasitikrinkime, pasitikrinkime elektroninių balsų dėl antrosios dalies. Tai yra aštunto pakeitimo antroji dalis. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Vieno balso skirtumų patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ant devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pasitikrinkime, pasitikrinkime dėl dvylikto pakeitimo, balsavimas pradedamas. Baigtas balsavimas. apporter nos Monsieur Vagel, euh, <clears throat> vous pouvez nous dire. Pone Vagel, gal galite pasakyti, kaip jūs balsavote? Balsavau neigiamai, taigi atmesta. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Tryliktas pakeitimas. Dėl septinto tiksliau pasitikslinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Tryliktas pakeitimas kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 15. Pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo atmesta, bet reikėtų pasitikrinti. Elektroniniu balsavimu pasitikrinsime dėl 15 pakeitimo. Balsavimas pradedamas, baigiamas, atmesta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 17 pakeitimas kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Pasitikrinsime dėl 17 pakeitimo elektroniniu balsavimu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. kadangi balsuo, balsavo vienodas skaičius teigiamai ir neigiamai. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 20 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 21 pakeitimas, balsuojame dalimis, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinsime. 22 pakeitimas, elektroninis balsavimas, balsavimas pradedamas. Vieno balso trūksta, balsavimas baigtas. Atmesta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš kas susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ir dar elektroniškai pasitikrinsime dėl to paties, kas už, Tai yra balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Priimta. 21 balsavus už, dviems prieš ir nesant susilaikiusiųjų. Sveikinu pranešėją. Dabar balsuosime dėl kolegos Preda pranešimo pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime dėl 28 pakeitimo. Elektroniniu būdu balsuosime, pradedam kolegos, dėl 28 pakeitimo. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 pakeitimas, dėl atskirų dalių balsuosime, dėl pirmosios kas už. Trečias kompromisas, atsiprašau, sako pirmininkė, trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 pakeitimas. Balsuome dėl pirmos dalies, kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Antroji dalis. Antroji dalis 33 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkė. 32 pakeitimas atkrito. Norite, kad viską pradėtume iš naujo, klausė pirmininkė. Trisdešimt trečias pakeitimas antra dalis, kas už. Prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas už. Prieš, susilaikė, patvirtinta. Nežinau, ar galima būtų balsuoti čia dėl keletų pakeitimų iš karto. Blokuotume kartu 6.34.8 pakeitimus. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devintasis atkrenta tuo būdu. 35 taip pat, 5 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 už, prieš, susilaikė atmesta. 39 e, už prieš susilaikė patvirtinta. 12 kas prieš susilaikė patvirtinta. 6 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 41 pakeitimas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Žodinis pakeitimas. Pirmasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 42 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Antrasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devynioliktasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Žodinis trečias pakitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Žodinis ketvirtasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 21, 22 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Žodinis penktasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 24 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis žodinis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 26 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 27 už prieš susilaikė patvirtinta. 43 už prieš. Atsiprašau, sako pirmininkė, turėjau patikslinti, kad balsuojame dėl pirmos dalies, tad iš naujo. 43 pirmoji dalis, kas už? Prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis atkrenta. 44 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 47 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 už prieš susilaikė patvirtinta. Balsuosime dėl pakeisto nuomonės projekto. Keldami rankas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta vienbalsiai. Sveikiname pranešėja. Valia. Alors, c'est ça. Voilà, et ensuite, on, on aborde le point 7. Pereiname prie 16 darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra klimato kaitos energetikos politikos strategija 2030 metams. Tai yra mūsų esminis paskutinis darbo tvarkės klausimas. Diskutuosime dėl nuomonės projekto susijusių su, su, su, diskutuosime apie 2030 metus ir klimato energetikos politiką. Envy ir ITR yra du komitetai kompetentingi dėl pranešimo esmės. Mūsų nuomonės pranešėjas yra kolega Noizer. Su džiaugsmu jam perduoti žodį, kad jis galėtų savo nuomonę pateikti. Dank, Frau Labai ačiū, ponė pirmininkė. Po balsavimo, kai bažnyčioj sugėdota paskutinė giesmė ir visi išeina nors pranešimas labai svarbus. Deja, galime labai trumpai viską aptarinėti, nes visos, visi kompetentingi komitetai į Envi ir ITRE e, turi didžiulį privalumą. Taigi kalbėsiu trumpai. Galbūt e, paprasčiausia būtų tą nuomonę jums visiems išdalinti. Aš manau, kad e, neigiama klimato kaitos Neigiamos klimato kaitos pasiekmes liečia pirmiausia besivystančias šalis, o tos šalis kaip tik tais mažiausiai prie klimato tai kaitos mažiausiai prisideda. Mes atsakingi už klimato kaitą, mes e, e, pramoninės šalis turime veikti prieš klimato kaitą ir mažinti uh, E, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą. Siūlo planus 2030 metams 50 procentų metu 50 e, procentų sumažinti e, šiltnamio dujų, 40 procentų energetikos išteklių atsinaujinančių padidinti. Aš manau, kad ES ir valstybės narės turi palaipsniui panaikinti e, paramą iškastiniams e, ištekliams ir branduoliniai energijai. E, turi būti prioritetas teikiamas atsinaujinančioms energijos rūšims, o ne atominiai energijai ir iškastiniai energijai. Mes turime skatinti atsinaujinančių energijos rūšių, atsinaujinančios energijos rūšis bei bio e, kūrą. E, tai yra vis didesnis, e, didesnis iššūkis valstybėms narėms ir siūlau nuo 20 metų dėl bio degalų valstybėms narėms jokių e, tikslų nenustatinėti fondai šiems tikslams siekti turi būti skirti iš aplinkosaugos ryties, o ne iš vystimo fondų. Pirmininkė. Labai svarbu, kad planai dėl, e, energio, e, dėl klimato kaitos siekia 30-osius metus, niekas nenori pasisakyti, taigi sveikinu poną Nois ir suteikiu žodį komisijos atstovui, ponui Fergutas. Ačiū pirminkė, norėčiau padėkoti ponui Nausė už labai pozityvų indėlį. Mums tai labai svarbi tema dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tarptautinės dėrybos dėl klimto kaitos jau yra labai įsibėgėjusios ir tai reiškia, kad, po, kad Europos Sąjungai reikės Paryžioje jau turėti 15 metais labai vieningą poziciją, kaip, kuo jinai prisidės prie tarptautinio susitarimo 2015 metais. Dėl to Europos parlamento indėlis į šią žalį dokumentą, žalį knygą yra labai svarbus. Kovo mėnesį kitais metais Europos vadovų taryba diskutuos šiuo klausimu Remiantis komisijos pasiūlymų ir pirmininkas Baroso savo kalbą pasakė, kad iki šių metų pabaigos komisija pateiks konkrečius pasiūlymus. Kita priežastis, kodėl tai svarbu iš mūsų vidinės perspektyvos, mes kalbame apie ilgalaikės investicijas į energetiką. Tai yra investi ilgalaikės investicijos ir čia reikia užtikrinti tikrumą ir prognozuojamumą. Dėl to komisija mano, jog šis klausimas yra svarbu, svarbus ir mes dėkojame vystimosi komitetui už jo padarytą indėlį. Ačiū. Merci beaucoup. Je redon... Dėkoju. Vėl suteikiu žodį kolegai Noiser. Apibendrinti. Ähm, nach den Komplimenten von der Vorsitzenden. Po pirmininkės ir komisijos komplimentų manau, kad nieko pridurti nebeturiu. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Primenu, kad 15 spalio vidurdienį baigsis pakeitimų pateikimo terminas. Labai dėkoju visiems. Norėčiau e, paskelbti, kada vyks kiti posėdžiai. 4 gruodžio 15 val. ir Lapkričio tai yra ir 5 lapkričio taip pat nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30. Visoms ir visiems dėkoju už dalyvavimą ir sakau iki greito susitikimo. At least you could take the floor, which is not always. Yeah, it is.